Good morning, ladies and gentlemen. We start our... Labas rytas, ponai ir ponius. Dešimt minučių jau vėluojame pradėti savo posėdį. Šiandien e, turime vertimą į 18 kalbų. Taigi perėsiu dabar prie savo gimtosios kalbos. Norėčiau visus pasveikinti atvykus į šį posėdį. Ir kaip ir visi mūsų komiteto posėdžiai, šis posėdis yra tiesiogiai transliuojamas Europos parlamento tinklalapyje. Norėčiau su visais pasisveikinti ir prieš pradedant mūsų šio ryto diskusiją norėčiau pasakyti porą žodžių apie lapkričio 8, 14, 16 ir gruodžio 7 dienos posėdžių protokolus. Mes nesulaukėme jokių pastabų dėl šių protokolų, taigi juos tvirtiname. Ir dar porą dalykų. Pirmiausia, dėl dokumentų ir galimybės juos gauti. Mes gavome dokumentus iš komisijos, kurį buvome prašę. Komisijos narys Moskovičių kol kas neatsiuntė visų prašytų dokumentų. Taigi juos išnagrinėsime tada, kai gausime. Ir komisija pasakė, kad vienas iš mūsų prašytų dokumentų yra daugiau nei tūkstančio puslapio, taigi mums tikrai reikės nemažai laiko jį išnagrinėti. Bet gera žinia ta, kad visos valstybės narės 19 dieną Korepere nusprendė pateikti mums visus prašytus dokumentus. Per tą patį korepero posėdį buvo taip pat nuspręsta, kad e, kai kurių vyriausybių atstovai dalyvaus mūsų komitetų posėdžiuose. E, rytoj turėsime dalyvių iš e, atstovaujančių pirmininkaujančią Maltą, bet kai kurie kiti numatyti susitikimai su ministrais, tarp jų Estijos ministrų, atšaukti. Tai tokios įžanginės pastabos. Dar kartą su visais sveikinuosi, ypač su mūsų svečiais. Šiandien vyks viešieji klausimai tema teisininkų, buhalterių ir bankininkų vaidmuo Panamos dokumentuose. Šiandien vyks pirmoji šios diskusijos dalis. Ir šiandien pirmoje diskusijų grupėje dalyvaus trys labai patyrę ekspertai, kuriuos norėčiau pasveikinti. Iš tiesų, šių atskirų profesinių grupių atstovams, teisininkams, buhalteriams ir bankininkams galioja taisyklės, įvairūs standartai, tam tikra praktika ir, mm, aišku, mums būtų naudinga išgirsti visų šių grupių požiūrį. Mes buvome parengę klausimyną raštu, į kurį atsakyta ir jis išplatintas. Atsakymai išplatinti. Žinau, kad neturėjome pakankamai laiko viską atidžiai perskaityti. Aš ir pats nei viską iki galo įsigilinau. E, o dabar norėčiau pakviesti pirmosius e, svečius. Profesorius e, Ronen Palan kalbės pirmasis, po jo profesorius Brook Haringon iš Kopenhagos verslo mokyklos. Jis taip pat yra parašęs keletą knygų, vieną iš jų turiu su savimi. Ir galiausiai Daniel Hall. Burvard e, globalaus verslo informacijos vadovas. Visi mūsų svečiai pirmiausia pasisakys ir vėliau išklausysime klausimų ar pastabų iš um, kitų narių. Pirmiausia, steiksime žodį posvečių pasisakymų bendra pranešėjams, ponui Kofort ir Jezek. O dabar žodis ponui Palan. Wealth, wealth, which... Reikia pasakyti, kad uh, globalus uh, turtas apie 240 trilijonų dolerių. Tokie yra mūsų skaičiavimai šioje srityje. Ir aš manau, kad 20-30 trilijonų dolerių yra offshore'inėje srityje. Tai yra apie 20 procentų pasaulio turto. Ir toks, tokia turto dalis, kurį slepiame offshore'inėme sektorėje, yra nepasiskirščiusi vienodai. Tai yra daugiausia didžiausios įmonės. Kai žvelgime apie tą išorinį pasaulį, tai akivaizdu, kad yra poreikis. Poreikis, kuris yra iš didelių kompanijų. Ir tai yra ne tik tokio dydžio kompanijos, yra ir taip pat ir tarpininkai, apie kuriuos mes kaip tik ir diskutuosime šiandien. Yra trys būdai, trys technikos naudojamos šiame pasaulyje. Pirmiausia, tai yra um, slaptumo ir um, slėpimo technika. Šis, šita praktika jau mažėja, tačiau yra kitos dvi praktikos. Pirmoji tai yra arbitražas, Tai buvo legali technika, tačiau dabar ieškoma teisės sistemose tam tikrų spragų, kad būtų įmanoma išvengti mokesčių. Ir kita technika, kurią mes pradame tik tai suvokti, tai yra finansinė inžinerija. Tai yra e, sudėtingų finansinių e, instrumentų naudojimas. Tai yra derivatyvai, svopai ir e, aš įtariu, kad swapai yra didžioji dalis. Arbitražas yra, kaip jau minėjau, pirmas dalykas, tačiau yra, žinoma, ir tie, ta pirmoji mano minėta technika, kuri sudaro tik tai nedidelę dalį. Taigi yra poreikis poreikis, kuris paklausa, kuri susijusi su tam tikra veikla, tai yra oficiali veikla. Ir štai Panamos dokumentai kaip tik ir tai atspindi. Pritariu EBPO, kad e, kai buvo padaryta tokia išvada. Vis mažiau e, įsivyšiusių valstybių e, piliečių naudojasi Panamos e, priemonėmis. Kodėl? Todėl, kad EBPO e, yra nustatyti finansų valdymo reikalavimai ir taip pat e, teisinės priemonės prieš juos. Pavyzdžiui, kai buvo paskelbti Panamos dokumentai, Tailando pirmas e, ministras pirmininkas, kuris buvo su tuo susijęs, patvirtino, kad tai yra tiesiog privatus reikalas ir čia nėra net ko daryti, nereikia imtis veiksmų. Su EBPO teisės aktais bėda yra ta, kad e, viskas susiję su pavyzdžiui, individais, atskirais individais, nepaisant to, kad jie dirba įvairiose vyriausybėse. Ir tikriausiai tai bus ir patvirtinta, kad didelė dalis pasaulio turto valdymo verslo nebus susiję artimiausių metų su Panamos skandalu. Bet problema nebus išspręsta, nes viskas darosi sudėtingiau turiuomenėje e, finansų inžineriją ir arbitražą. Kai kalbame apie verslą, tai akivaizdu, kad tai yra didžiausios e, buhalterio arba apskaitos įmonės, bendrovės. Ir jų mes iki galo nesuvokime, net nėra atlikta akademinių tyrimų ir offshore'nėme pasaulyje iš tiesų nieko neįmanoma a, sukurti be m, mm, tarpininkų pagalbos. Viską atlieka būtent tie specialistai, tai vadinami tarpininkai. Aš rašiau įvairius straipsnius 10-15 pastarųjų metų apie šią sritį ir turiu pripažinti, kad specialistų pagalbos nepakanka. Visi daugelis tvirtina, kad e, problemos e, tarsi yra praeitįje, kaltinamos vyriausybės, e, kurios rengia atitinkamus teisės aktus ir toks požiūris nėra naudingas. Koks rezultatas yra tas, kad teisės aktų prieimėjai iš tiesų turi sureaguoti į skandalus vienokiu ar kitokiu būdu, nes visuomenė E, labai įtariai žvelgia ir mano, kad politikai yra prisidėję prie šio, šių skandalų. Ir kadangi nėra tokių um, skaidrių santykių tarp specialistų ir teisės aktų prieimėjų, priimami teisės aktai, kurie, galima sakyti, yra buki, net ir nenaudingi koks rezultatas? Rezultatas toks, kad e, e, toliau verslas klesti. Ar tai būtų bankai ar kitos finansinės institucijos. Ir vėlgi susidaro užburtas ratas ir e, daug kas iš to pasinaudoja. Tai štai jeigu jūsų komitetas sugebėtų kažkaip uh, reglamentuoti tuos tarpininkus, tai būtų labai pozityvus dalykas. Nes kaip ir bebūtų, jie vis viena nukreips problemas į kitą pusę, tvirtinami, kad tai ne jų bėda. Reikia visų pirma pripažinti, kad problemų yra. Tačiau mainais į tokį pripažinimą tie tarpininkai turėtų vis viena būti reglamentuoti. Mano manimu, dabar galiojančios ES e, taisyklės niekaip negalėjo užbėgti įvykiams už akių. Mes e, įtarėme, kad kažkas yra negerai su Panamos skandalu, bet e, tam neužkirtume kelio. Ir tai yra priežastis, dėl kurios tiek nedaug Amerikos piliečių susijusių su Panamos skandalu. Iš tiesų, amerikiečiai e, moka mokesčius ir e, tikrai nėra tokie e, dideli mokesčių vengėjai. Ir jie netgi patvirtino taip vadinamą fatką priemonę, kuri iš tiesų net pakeitė žaidimo taisyklės, nes e, tokiu įstatymu JAF reikalauja, kad Panama arba kitos valstybės turi bendradarbiauti. Tai yra na, tam tikras bendradarbiavimo instrumentas. Jeigu jūs, pavyzdžiui, norite turėti verslą, vykdyti verslo sandorius su JAF, jūs turite laikytis tų skaidrumo taisyklių. Štai kas yra fatka. ES irgi yra didelė rinka. Antroji pagal dydį Euro pasaulyje. 60 trilijonų dolerių. Ir aš manau, kad ES irgi gali, būti, gali patvirtinti tokį FATKOS analogą. Ir tai e, gali iš tiesų pasiteisinti, spręsti daug problemų ir žinoma, tai neišspręs problemos iš esmės, nes liks dar trečiojo pasaulio šalis, bet tai gali būti pozityvus e, dalykas. Žinau, kad tai yra kontroversiškas e, dalykas, bet dėl to reikia kalbėti. Ačiū profesoriu. Ačiū profesoriu. Labai įdomus e, įvertinimas iš jūsų perspektyvos. Aš esu tikras, kad dėl to iškils nemažai klausimų. Dabar žodis profesoriui Brukui, kuris yra iš Kopenhagos. Bruk Harrington, atsiprašau, profesorė. Aš norėčiau pratesti e, tai, ką kolega profesorius Pilam ką tik pasakė. Aš kalbėsiu apie tai, koks yra e, e, teisinių, teisinių sistemų vaidmo ir kodėl teisinės priemonės iki šiol nepasiteisino. Aš maždaug dešimt metų pastarųjų bandau įsigilinti šią temą ir bandysiu turbūt išsakyti tam tikrų rekomendacijų jūsų politikai, kurias išplauks iš mano uh, tyrimo. Visų pirma, kas yra svarbiausia, kalbant apie Panamos atskleistuosius dokumentus? Manau, kad pasimokėme, jog teisė yra teisė, ar įstatymas yra įstatymas visiems, bet ne visiems vienodai jis yra taikomas. E, tokios įmonės kaip Mossack Fonseca labai aiškiai parodė, kad ji gali tam tikram pasaulio gyventojų skaičiui suteikti laisvę nuo įstatymų. Kartais mes negalime tai įsivaizduoti. Per klausimų dalį aš jums galėsiu pateikti pavyzdžių, jeigu norėsit, bet tiesiog akis išsproksta pamačius, kaip galima apeiti teisės aktus, jeigu e, gerą teisinę pagalbą gauni. Ir matome, kas dabar vyksta tarpininkų pasaulyje. Yra bandoma išsiaiškinti, kaip įstatymai tarpusavėje kertasi, kokios tarp jų egzistuoja spragos ir arbitražas turi būti tiesiog talentingai vykdomas ir tada galima viską apeiti. Labai svarbu tą suprasti. Taip pat sutinku su kolegos pastebėjimu, kad be tarpininkų tai, ką mes įvertiname kaip tarptautinė mokesčių vengimo sistema, e, kaip ekonomistai skaičiuoja 200 milijardų JAV dolerių kiekvienais metais kainuoja kiek nėra sumokama individualių e, mokesčių, nekalbant apie įmonių mokesčius. Tai suprasme, kad be tarpininkų tokie dalykai neegzistuotų. Turtingi žmonės nesėdi tik tai jachtose ir e, laukia, kada pasieks Kaimanų salas. Jie moka žmonėms, moka tarpininkams, kad nereikėtų mokėti mokesčių, kad suorganizuotų deramą juridinę sistemą jiems. E, Ir jie uh, supranta, kad, ir mes dabar suprantame, kad reikia pirmiausia kurti politiką kovojant su tarpininkais, o ne su pačiais turtuoliais. Pasarosius dešimt metų aš studijavau, kaip tie žmonės dirba. Ir aš uh, bandžiau įlysti jų pasaulį ir suprasti, kas dedasi. Aš uh, matau, kad uh, Mm, tarpininkų klientai nori vengti įstatymo, ne tiek mokesčio, kiek įstatymo. Taip pat jie nori išvengti e, popierinių net skolų. Įsivaizduokit, kad e, jūs norit kažką padaryti ir randate tarpininką, kuris gali teisinti jūsų tokius nelegalius norus. Tai jūs turbūt sumokėsite viską. Neseniai buvo atliktas e, rimtas tyrimas, tyrimo grupė buvo įsteigta Ir tie tarpininkai save įvairiausiai vadina. Turbūt populiariausias pavadinimas yra turto valdytojai. Tų e, titulų jie susiranda įvairiausių. Ir per pastarosius 25 metus labiausiai turbūt išplito būtent tas turto valdytojo terminas. Iki šiol uh, e, doktorinio laipsnio apsiginti e, šioje srityje nebuvo galima, todėl uh, dažniausiai būdavo mokomasi uh, su specialistais, jau patyrusiais, e, kartais teisininkais, kartais e, ekonomistais, kartais finansininkais, bankininkais. Ir e, jie visi turi savų priežasčių tarnauti turtuoliams, bet dažniausiai jų tikslas yra tiesiog užtikrinti, kad turtuoliai galėtų apeiti įstatymą. Kiek mes žinome, tiksliai suskaičiuoti turtuolių valdytojų yra neįmanoma, tačiau a, profesionali asociacija teigia, kad yra 20 tūkstančių narių visose valstybėse narse. Ta asociacija yra steigta Londone. Aišku, jie jokių licencijų neišduoda ir jie neturi kažkokio dalyko, tokio dalyko kaip nacionalinė licenzija. Pagrindinis jų veikimo būdas yra pažeisti įstatymus, įstatymų dvasę, nepeinant įstatymo e, raidės tai yra e, labai delikati pusiausvėra, bet atlikę Panamos duomenų tyrimus pastebėjome, kad didžiaja dalimi e, įstatymai nebuvo pažeidžiami. Galbūt buvo e, pažeidžiama įstatymų dvasia labai bjauriai, tačiau e, techninių požiūrių, raidės požiūrių pažeidimų nebuvo. Kokios yra pagrindinės strategijos? Neapginti įstatymus, bet stengtis jų laikytis. Oksfordo profesorius vienas tai labai aiškiai išdėstė. Yra sukuriama tam tikra šioje srityje dirbančių žmonių e, nuotaika, nuomonė, kad e, reikia priimti intelektinį iššūkį, kaip apeiti įstatymus jų nepažeidžiant. Ir e, klausėme daugelio tų turto valdytojų, kas jums patinka jūsų darbe. Ir e, keli iš jų pasakė, mums labai patinka žaisti pelės ir katė žaidimą su politikos kuriejais. Vienas iš svarbiausių e, sunkumų yra nepatekti į radaro dengiamą zoną. Ir taip matome, kad atsiranda labai daug slaptumo, slaptos bankų sąskaitos turbūt jau greitai dinks. Ir e, profesionaliam turto valdytojui e, reikia e, daryti viską, kas yra įmanoma, kad jo klientas nepatektų į viešą apskaitą, jau nekalbant apie teismą. E, Aš pateikiu klausimų raštu ir klausiu, ar turto valdytojai padeda išvengti mokesčių, nes tai yra nelegalu. Ir e, buvo pasakyta, kad nei vienas turto valdytojas to taip nerizikuotų. Aišku, yra prastų veikėjų, kurie padės jums išvengti mokesčių, tačiau didžioji dalis turto valdytojų, norinčių tęsti savo karjerą ir toliau iš jos pelnytis, tarnaujant patiems ultraturtingiausiams klientams, e, E, rūpi nepažeisti įstatymo ir kad jie tai padarytų, jie e, turi būti nematomi, visuomenė turi jų nepastebėti. Jie naudoja tris pagrindinės priemonės - korporacijas, fondus ir, ir e, patikos fondus. Tai yra labai paprasti. Paprastos priemonės, jos e, yra sukurtos tarsi e, labai sudėtingai, bet įsivaizduokim, kad turite daug plytų ir ką jūs iš to galite padaryti, bet ką. Ir kai kuriais atvejais galima sukurti labai sudėtingą labirintą, kad būtų sunku atsekti, kas jame slypi. Tai gali būti jachtos, tai gali būti akcijos, tai gali būti gamyklos. Vienas iš turto valdytojų didžiausių pranašumų yra ta, kad jie sugeba piknaudžiauti e, valstybių e, biudžetų sistemą. Jie sugeba net įtakoti įstatymų rašytojus, darytojus. Ir taip jie sugeba tų įstatymų nepažeisti. Pagrindiniai išvados kokios, pagrindinis rezultatas koks. Klientui tiesiog neto žodžio prasme yra pučiama miglajakis. Viena iš turto valdytojų įmonių Londone yra išsikėlusi šūkį, turime būti nematomi. Todėl e, jų klientai niekada nepatenka į teismą, todėl Panamos duomenys parodė, kad nei vienas e, atvejis nebuvo patrauktas baudžiamojo nutsakomybin ir tokios įmonės kaip e, mūsų Fonseca praktiškai dirba taip, kad persikoti nieko nebūtų įmanoma. Aš jau sakiau, kad atlikau devyniarių metų turto valdytojų veiklos tyrimą E, viskas prasidėjo nuo to, kad trejus metus mokiausi, kaip tapti turto valdytoje, taip aš supratau moderniausius jų darbo metodus ir mentalitetą, kaip galima paslėpti pinigus bet kur pasaulyje. Taip pat man pavyko susitikti su savo tyrimo dalyviais ir e, su jais organizuoti vairiausių apklausų. 65 interviu įvairiose valstybėse narėse suorganizavau. Galbūt tai neskamba labai daug, bet man, žinant, kokia slapta ta profesija ir kaip diskretiškai žmonės dirba, atrodo, kad tai yra pakankamai daug. O mano rekomendacijos politikams būtų tokios, trys pagrindinės būtų tokios. Sutelkite dėmesį į mokesčių politiką, kad turtingųjų e, judėjimo galimybės būtų sumažėtos. Bet iš esmės matome, kad praktiškai tai nepasiteisino. Matėme, kas buvo, kaip, pavyzdžiui, Prancūzija bandė įvesti turto mokestį. Per daug lengva yra turtingiams žmonėms tiesiog e, pabėgti nuo to mokesčio. Jie susiorganizuoja užsienio pasus, e, jų turtas tiesiog dinksta iš valstybės ir e, turto valdytojams tokius dalykus organizuoti yra labai paprasta. Tokios valstybės kaip Izraelis žymiai geriau kovoja su turto valdytojais, su nepageidaujamu mokesčių vengimu. Paprasčiausiai sutelkdami dėmesį į pačius turto valdytojus, izraeliečiai sugelbėjo pakeisti uh, jų darbo metodus, jų pelning, darbo pelningumas sumažėjo. Jie tų žmonių nekišo į kalėjimą, jie jų nebaudė, bet paprasčiausiai sukūrė sąlygas, kad turto valdytojams būtų mažiau pelninga dirbti jų valstybėje. Galiausiai viena iš didžiausių Panamos atskleistųjų duomenų pamokų buvo ta, kad mes iki šiol nežinom, kas yra John Doe. Mes nežinome, kas yra informacijos atskleidėjai, skirtingai negu uh, LuxLeaks, pavyzdžiui, ir panašiai, e, šis žmogus nerizikuoja savo gyvybę ir e, neskleidžia savo tapatybės. Mes turime lengvinti e, tokių žmonių darbą, tokių žmonių pastangas. Dauguma turto valdytojų, su kuriais aš kalbėjausi, labai dažnai e, e, psichologiškai yra gana lengvai pažeidžiami. E, jie jaučiasi negerai, žino, kad kenkia pasauliui ir labai daugeliu jų būtų galima perkalbėti ir jie pakeistų savo darbo, savo gyvenimo būdą, bet e, jie įpratę prie savo pinigų negali dabar keisti savo įpročių. Bet pažiūrėkime, kas įvyko John Doe ir pasistengime, kad e, mūsų valstybėse būtų sukurtos palankios sąlygos informatoriams, kad žmonės norėtų atskleisti tokią informaciją. Ir galiausiai klausimai, kuriuos aš pabandyčiau atsakyti. Uh, Panamos dokumentų duomenų atskleidimas iš turto valdytojo perspektyvos. Aš, kaip sakiau, su daugeliu jų buvau susitikusi skirtingose valstybėse narėse ir aš galėčiau nemažai padėti. Kitas dalykas, turime išsiaiškinti, kokia yra turto valdymo verslo struktūra. Vėlgi, mano komentaruose raštu apie tai galite dati informacijos. Turime išsiaiškinti, kokia yra turto valdytojo geografija, kaip turtas juda po visą pasaulį. Ir galiausiai turime kalbėti apie turto valdymo pagrindinės priemonės, apie tai, kaip jos pasitelkiamos slėpti pinigus. Galime apie e, bazinės struktūras, kurios kartais išaugo netgi iki labai sudėtingų struktūrų. Ačiū. E, profesorė Harrington, labai daug naujų minčių iškėlėte. Aišku, jūs atlikdama savo tyrimą labai daug galėjote sužinoti. Dabar Daniel Hall. Ačiū. Pratesiu tai, ką sakė Bruk. Trumpai galbūt uh, apie save. Aš esu um, teisininkas, dirbdais Juktinėje karalystėje, bet um, dabar dirbu su turto susigražinimo klausimais ir um, dirbu vienam fondui. Ir aš konkrečiai dirbu su turto susigražinimo projektais uh, tame fonde. Aš iš tiesų tarsi bandau susiekti tą e, visuomenės grupę, apie kurią kalbėjo Bruk, tos turtingosius asmenys, kurie bando pasinaudoti um, slaptumo politiką taikomą daugelį jurisdikcijų, kurios, kuri leidžia išvengti jiems um, problemų. Na ir aš dirbu mikro lygmenių galbūt, iki šiol buvo kalbėta apie makro lygmenį. Taigi man Panamos dokumentai yra itin įdomus Kai dokumentai pasirodė, pamatėme tikrai nemažai netikėtų detalių, bet pats reiškinys mūsų nenustebino. Iš tiesų, um, visuomenė puikiai suvokia, kokios yra offshore verslo apimtis. Kaip sakiau, mano darbas yra um, susekti, um, tarsi vaikytis tuos uh, skolininkus ir aš dirbu su vyriausybėmis, uh, su kreditoriais su tais, kas yra susijęs su tuo slaptu pasauliu. Ir kaip e, įsivaizduojate, e, kad e, mano darbe galioja labai daug paslapčių neatskleidimo nuostatų, konfidencialumo nuostatų, taigi aš negaliu visko atskleisti tiek, kiek galbūt norėčiau, bet galiu bent jau maždaug supažininti šį komitetą su tuo, su kuo susiduriu kiekvieną dieną darbe. Aš čia tikrai nenoriu užapdemonizuoti Panamos dokumentų paskelbimo ar kad ir užornio verslo paties. Ir įsivaizduoju, kad daugelis žurnalistų, kalbėjusių apie Panamos dokumentų, svarbu e, suvokti, kad daug operacijų offshorinių yra visiškai teisėtos. Paprašysiu dabar jūsų įsivaizduoti, kad e, jūs iš labai vargingo konteksto, galbūt gyvenate vargingoje ar politiškai nestabilioje šalyje, dirbate vyriausybei ar galbūt šiaip dideliai kompanijai savo šalyje ir jums taiga atsiranda galimybė užsidirbti labai daug pinigų, galbūt daugiau negu jūs per visą gyvenimą tikitės uždirbti, galbūt vagystė, vagystės kyšio m, mm, būdu, bet jūs įsitraukėte į tą veiklą ar tai padarote. Na, dabar negalvokime apie moralumą tokio poelgio, bet pagalvokime apie logistiką, kaip viskas veikia. Ar jūs grįžtate namo ir Google e ieškote, kaip plauti pinigus, ar paklausė draugų, e, pasikvietė vakarienės, kaip tai daroma. Greičiausiai ne. Dažniausiai kartu su pasiūlymu e, jums atsiranda ir atitinkama infrastruktūra, jums užtikrinamos teisininko paslaugos ir taip toliau. Ir galiausiai jūs įsitraukėte į tą neteisėtą žaidimą. Per daugelį išorinių kompanijų pereina lėšos, ne viena iš tų kompanijų su jumis nesusijusi ir vis labiau tolstama nuo nusikaltimo šaltinio. Jums tai kainuoja galbūt 50 procentų, galbūt mažiau, bet tokia yra e, šio verslo, vadinkime, kainą. Galbūt tai šiek tiek e, perdėtas pavyzdys, galbūt tai skamba kaip filmo scenarius, e, o ne kaip realybė vykstanti Europos finansų sostinėse. Ir mes visi įsivaizduojame, apie kokius čia profesionalus e, galvojame, galvojame apie kažkokius individus, kurie tarsi paraštėse verslo. Jeffrey Tesler, pavyzdžiui, prisipažino e, JAV didžiuliame kyšių skandale, kur buvo išplauti 182 milijonai dolerių. Bet problema šiandien yra tikrai didesnio masto nei bet kada. Tarptautinis valiutos fondas paskelbė duomenis, kurie rodo, kad apie pusantro iki dviejų trilijonų eurų kasmet e, yra išplaunama tokiu būdu. Pasaulio bankas e, vertina, kad per 50 metų labai nedidelė dalis e, lėšų buvo susigražinta. Taigi, jeigu pagalvosime apie didžiulį mastą, apie trilijonus kasmet prarandamus ir kiek susigražinama per labai ilgą laikotarpį, tai Aišku, kad e, čia yra veikla, kuria užsijima ne vien keletas asmenų. Ir e, čia mes kalbame vien tik tai apie vengimą mokėti mokesčius, nekalbame apie kitokią nusikalstamą veiklą. Na ir Panamos dokumentai atskleidė tikrai didžiulį šios e, verslo rušies apimti. Uh, Kodėl tai daroma? Todėl, kad tai yra geras verslas. Ne viena įmonė nenori prarasti savo mokių klientų ir yra įmonių, kurios užsima labai mielai tokia veikla ir išvengia sankcijų. Iš tikrųjų, daugelis institucijų sako, mes turime atitinkamas atitikties procedūras, jų laikomės ir elgiamės nepriekaištingai, bet iš mano patirties žinau, kad tai yra tik tai tokia sufabrikuota versija. Iš tikrųjų, mes tarsi žiūrim kažkokį teatro spektaklį ir teisininkai ir buhalteriai tik tai e, galvoja apie tai, kaip išvengti, kad kažkas, kažkas e, susektų. Uh, Galbūt dar šiek tiek nukrypsiu. Mano mėgstamas e, palyginimas. Keliautojai atvykstantis į JAV, tie, kas jūsų nežinote ar neprisimenate, e, prieš atvykstant į šalį anksčiau būdavo klausima, ar nesate teroristas, ar nacis, ar nedalyvavote genocide kur nors pasaulyje. Ir man visada atrodė keista, kad e, kažkas gali vykdyti genocidą kažkur ir prisipažintų, kad tai darė pildydamas formą. Tai aš taip įsivaizduoju, kad nedaug atsakymų taip buvo tokiuose formuose. Ir paralelė būtų tokia, kad iš tikrųjų tarpinės institucijos, apie kurią šiandien kalbame, ir pas, e, galvoja apie tos du dalykus, kad tie individai, kurie įsitraukia į tą veiklą patys, neprisipažins. Ir antra, kad profesionalai nepakankamai nagrinės tą veiklą. Taigi trilijonai eurų pavokti per pastaruosius penkerius metus e, buvo išplauti kažkur pagi, paslėpti įvairiausiose turto formose. Ir kiek iš tikrųjų dabar e, tokių tarpininkų dirbančių įvardyje lėšas kaip e, pavoktas ar kaip kyšė. E, aišku, kad nulis e, atveju, kai įvardėmas tokios lėšos pavadinamos savo tikruoju vardu. Taigi iš tiesų labai nedidelė tikimybė, kad bus prisipažinta, kad lėšos yra neteisėtai įgytos. Na ir teisininkai ir kiti profesionalai susiduria su tokia moralinė dilema, ar jie e, turi eiti prie savo sąžinę, nes jie žino, kad būdai yra nelegalus. Ar iš tikrųjų jie gali užsimerkti prieš tą faktą, kad tai nelegali veikla ir e, niekaip nereaguoti. Daugelis e, tarpininkų, tarpininkaujančių bendrovių žino, kad ne viskas yra švaru, bet e, žino taip pat, kad gali lengvai užsidirbti, nesusilūkdami e, sankcijų. Ir neseniai, nesenas pavyzdys e, JAV. Tai puikiai parodo, 2016 JAV žiniasklaidoje buvo plačiai kalbama apie tokį atvejį. Vienas asmuo prisistatė kaip vienos e, Afrikos šalies vyriausybė atstovaujantis asmuo, kuris e, norėjo patekti į JAV ir susitiko su daugybė teisininkų iš New Yorko mm, bendrovių ir tik viena atsisakė jo paslaugų, atsisakė su juo e, bendradarbiauti. Kai kurie e, teisininkai netgi pasiūlė savo bendrovių bankų sąskaitas, kad nebūtų galima susekti, kam iš tikrųjų priklauso e, įvežamos lėšos. Tai kaip iš tikrųjų e, išvengti, kad būtų taikoma tokia praktika. Kaip sakė vienas kolega, turime padaryti, kad ta praktika būtų nenaudinga verslui. Įvairūs profesionalai užsimantis šio turi būti uh, E, labai kruopšiai tyriami, jie kažkaip asmeniškai turėtų būti paveikti. Tai yra, e, reikėtų demotivuoti konkrečius asmenis. Kol bus sąmoningai užsimerkiama prieš pažeidimus, kurios daro tarpinės e, bendrovės, tol tai teisis. Tol tai teisis. Iš tikrųjų, rizika apsimoka šiuo metu ir būtent tai reikia pakeisti. Uh, Labai dėkoju mūsų pranešėjams. Tikrai mes šį rytą sužinome daug naujų dalykų. Antroje dalyje mes irgi pratesime mūsų diskusijas. Nedaryčiau jokio apibendrinimo, o iš karto pradėsime diskusijas. Mums yra beveik skirta valanda. Pirmiausia, kalbės du bendra, bendra pranešėjai, tai yra Kofortas ir Ježikas. Kiekvienam po penk, penkias minutės. Ačiū mūsų pranešėjams. Aš užduosiu klausimą kiekvienam iš jūsų. Pirmiausia, kreipiuosi į Ronan Peln. Ar jūs galėtumėte šiek tiek pakalbėti apie tą naująjį, naujas, naujasis priemonės ES, kaip mes galėtume prisidėti prie to, ypač turiuomenį arbitražą ir finansinę inžineriją, nes tai yra viena iš didžiausių problemų, kaip jūs sakėte. Toliau kreipiuosi į Broke Harrington. Norėčiau sužinoti šiek tiek daugiau apie jūsų patirtį atliekant tyrimą. Jūs, mes žinome, kad Panamos skandalas yra tik Asbergo viršūnė. Ar yra dar kokių nors kitokių patirčių studijų, mergelių salos ar kitos offshore'nės e, e, zonos? Nes šitas komitetas nagrinėja ne tik Panamos skandalą, bet ir kitus e, skandalus. Ir galiausiai kreipiausi į Daniel Hall. Labai įdomus pranešimas, dėkoju kai kas iš mūsų teigia, kad tie tarpininkai tikrai įsitraukia į šią veiklą, nepažindami rizikos, kad jie gali prarasti savo verslo leidimus. Tai gal ir yra tam tikras atgrasimas, bet ar jūsų supratimu tai galėtų pasiteisinti kaip atgrasimo priemonė, jeigu mes, sakykime, žinosime, kad uh, galime atimti iš jų tą veiklos e, licenciją. Ronan Penn, nelengvas klausimas. Aš nesu dalyvavęs panašaus pabudžio klausimuose. Ir dažnai dalyvaudavo e, specialistai, sektoriaus atstovais. Ir atrodo, kad visi mes e, esame tame pačiame pasaulyje. Mokesčių vengimas yra plataus masto fenomenas. O žinoma, pramonės atstovai gali mums tvirtinti, kad jų pasaulis yra pakankamai reglamentuojamas ir net per daug reglamentuojamas. Tai štai toks nevienodas požiūris. Ir žinoma, reglamentavimas gali būti net ir per griežtas bet aš kreipiuosi prašydamas tam tikro naujo sandorio, susitarimo. Aš net kreipiuosi dažnai į pramonės atstovus ir prašau, kad jie pasakytų savo nuomonę apie offshore pasaulį, ne tik neigiamą pasaulį, pavyzdžiui, išsinikavimo technikos. Gal jos ir priimtinos, bet, na, susėskime kartu ir panagrinėkime, ką galime palikti, o ko atsižadėti. Kalbėkime, tegul būna diskusija. Ir tai yra tas susitarimas. Apie tai aš nekėjau. Nenustatinėkime griežtų taisyklių jums, tiems, kurie nusižengėte. Bet tiesiog pripažinkime pirmiausia, kad yra problema. Ir jeigu bus tai pripažinta, tuomet mes savo ruoštų galėsime uh, iš savo pusės tinkamesnį teisės aktą parengti. Man atrodo, kad tokio pobūdžio santykių sustrimo mes niekad iki šiol neturėjom. Ačiū. Profesorė Harrington. Tai ar aš e, savo tyrimo metu nagrinėjau ir e, kitas problemas, tai čia paprašyčiau, kad e, būtų sugrįžta prie kai kurių mano skaidrių. O nu, kol kas dabar žodį suteiksiu Danieliui Holui. Na, aš, man buvo užduotas lengvas klausimas. Buvo kalbėta apie tą grasinimą netekti verslo leidimo. Taip, tai yra geras dalykas. Nežinau, kiek galėtų siekti, pavyzdžiui, numatyta bauda, kad pažeidėjas e, laikytųsi įstatymo, ne tik raidės, bet ir dvasios. Bet jeigu yra įmanoma gauti 10, 20 arba 100 tūkstančių dolerių pelną, tai e, mes turime padaryti, kad e, tokio verslo ėmimasis neapsimokėtų. Junktinėse Amerikos valstijose buvo patvirtinta viena priemonė kovoti su korupcija. Ir jinai pasiteisino dėl to, kad e, kai kurie e, aukšto rango pareigūnai buvo pripažinti kaltais ir e, paviešinti. Jiems buvo skirtos didžiulės baudos ir tikrai tai tok, tokie žingsniai pasiteisino. Grįžtame prie profesorės, dabar jau skaidės buvo e, sugražintos. Iš tiesų, jeigu jūs esate JAV pilietis, tai jūs galite pasinaudoti daugelio turto valdytojų paslaugomis. Tai ta prasme, tai pasiteisina. Dabar pabandysiu atsakyti į jūsų klausimą. Jūs kalbėjote uh, apie mano tyrimą. Taip, aš keliau po visą pasaulį ir taip elgiausi todėl, kad turto valdymo sritis, kurią aš tyrinėjau, yra tam tikra ekosistema, kur kiekvienas elementas gyvena savo sferoje. Ir mano aplankytos e, jurisdikcijos ar Singapūras ar e, kitos e, šalis, jos teikia savo atitinkamas e, paslaugą, jos tiesiog randa savo nišą šiame pasaulyje, plačiame pasaulyje ir e, jie bando tokiu būdu išgyventi tame pasaulio, kurie tiek daug grobuonių. Taigi yra tos jurisdikcijos, tai yra visa sistema. Mes negalime kalbėti vien tik tai apie Panamą jeigu Panama būtų išimta iš turto valdymo pasaulio, tai niekas nesugriūtų. Šitoje, taip vadinamoje, ekosistemoje yra įsigalėjusios tokio pabučio struktūros. Šioje diagramoje jūs matote, kad yra tam tikra tarsi tvirtovė, kurioje tiek daug apsauginių sienų. Uh, Ir kiekvienas iš verslo sektorių galbūt veikia kitame, kit, kitoje jurisdikcijoje. Todėl taip svarbu matyti platų visą šitą vaizdą. Dėkoju. Mes tikrai kalbame ne vien tik tai apie Panamą. Yra tikrai e, daug sistemų, kurios tarpusavį susijusios yra tam tikra sąveika. sąveika. Dabar Piteris Ježikas. Aš dabar turiu klausimą profesoriai Harrington dėl tarpininkų. Kaip bankininkai ir teisininkai galėtų bendradarbiauti bendradami su klientais, nes tiek buvo atskleista informacijos ir kaip mes galėtume tą sistemą gerinti. Kaip jūs manytumėte pakeisti sistemą ir ypač e, tų vaidmenį, kurie yra įsitraukę į ją. O dabar e, Danieliui Holui klausimas. Jūs sakėte, kad prisipažinimas tikrai yra, turi ribotą vertę. O minėjote kitas priemonės, keitimas informacija ir kitas specifinės priemonės, bet būtent kokios yra tos specifinės priemonės, kurios galėtų būti naudingos, kurios taip pat, sakykime, neproporcingai nepažeistų privačių e, teisių. Ačiū už e, atsakė, e, už klausimus ir klausimas dėl tų praktikų. Taip, e, iš tiesų pelno lygis čia nėra labai didelis ir kadangi kokiugi prašoma čia paslaugų iš mano ištirtų įmonių. Tiesiog kaip Um, labai dažnai tokie pasipelnimo, e, pasipelnimo galimybės tikrai nebūtinai yra didelės. Ir tikriausiai jums tai yra gera žinia, jeigu jūs rengiate europietišką Fatkos versiją, tai gal ir visai neblogas variantas. Kaip bankininkai ir teisininkai galėtų bendradarbiauti, kitas klausimas. Svarbu, kad procesas vyktų asmo, kuris nori pasinaudoti offshore'inėmis paslaugomis, tai tikrai to neieškos e, Google'e. Jis turi nuo kažko pradėti, nuo patikimo e, patarėjo. Galbūt tai yra patikimas e, teisininkas, kuris saugos jūsų informaciją, nes yra konfidencialumo taisyklės. Ir jeigu jūs, pažiūrėjau, kreipiatės į teisininką, tai tas teisininkas tikriausiai galės jūs nukreipti į jau tuos šešėlinius patarėjus. Ir tai nėra iš tiesų tokie jau slapti e, subjektai, asmenys, bet tiesiog jie nėra žinomi ir jie tas paslaugas teikia. Ačiū toliau, Danielius Hall. Ačiū už klausimą. Na, nėra lengvas atsakymas. Šitas prisipažinimas reiškia, kad asmuo tikrai turi būti labai sąmoningas. Bet kaip situaciją keisti? Sakyčiau, kad šitie patarėjai turėtų, na, perėti tam tikrą testą. Mačiau bankų ir teisės kontorų, kurios atlieka tam tikrus e, tyrimus ir tokiu būdu ir bando įrodyti, kad jos imasi tam tikrų žingsnių. Tačiau finansinės institucijos e, tikrai nesikreips į išorės e, kažkokias kompanijas, kurios atliktų tyrimą tose bankuose, institucijose tai būtų naivu ir jie tiesiog atvirkščiai bando pridengti savo tam tikrą veiklą. Todėl manyčiau, kad jūs tikriausiai daugiausia, ką galėtumėt padaryti, tai pažvelgti viską ir suvokti, kaip viskas vyksta. Politikai turėtų užtikrinti, kad įstatymai atitiktų um, situaciją, kad jie nebebūtų pažydinėjami jūs turite suvokti situaciją ir tikriausiai pradėti nuo, būtent nuo čia. Dėkuoju, profesorius Paunas. Dar labai trumpai. Aš norėčiau pakomentuoti tą mintį dėl teisininkų ir buhalterių. Kas yra Goldman Sachs? Iš tiesų, Goldman Sachs sudaro daugiau nei 3,5 tūkstančių įvairių e, e, institucijų. Ir negana to yra dar ir e, kitų verslo įmonių, kurios yra e, virš Goldman Sachs. Kodėl? daugelis iš jų iš tiesų e, susijusios su arbitražu ir e, kitais e, procesais. Kodėl? Kodėl reikia tiek daug? Kodėl tokia schema? Iš tiesų yra mintis. Jie sukūrė tam tikras žingsnių knygas. Pirmoje, pirmoje puslapyje pa, paaiškinta, kaip sukurti įmonę, kur, kodėl ir toliau teisininkai tiesiog yra priversti patikrinti, ar iš tiesų viskas yra teisėta. Žinome, koks yra paslėptas tikslas, bet teisiškai, žvelgiant pagal raidę, viskas yra teisėta. Ir nepaisant to, buhalteriai čia gali atveikti, atlikti konkretų vaidmenį, suvaidinti jį überzogen. Für die beiden Berichterstatter. Labai ačiū. Šiek tiek daugiau laiko negu planuota tam skiriame. Dabar perinam prie mūsų frakcijų. Pirmiausia, Liudek Niedermayer iš EPP. Ačiū, kad atėjot. Man kol kas šis posėdis atrodo naudingiausias iš to, ką esam turėję šiame komitete. E, mano klausimas būtų e, Jums, profesoriu, pirmiausia, Jūs kalbėjote apie e, kai kurių EBPO iniciatyvų įtaką, pavyzdžiui, bankų turėtojų e, identifikavimas. Ar aš teisingai supratau, kad e, įtaka e, yra ribota tik tai? Kitas dalykas, poniai Harrington, <clears throat> pačiame tinkle, kaip turto valdytojai elgesi su savo klientais turbūt jie tos e, pelno nešančių savininkus e, kažkaip slepia, kokios struktūros tam yra pasitelkiamas. Aš iš jūsų atsakymų matau, kad pasitikėjimas, patikėjim, patikos fondai yra vienas iš pavojingiausių e, įrankių. Kaip ES sistemoje yra pereinama prie į es jurisdikciją neįeinančių patikos fondų? Jūs iš savo kalbos, jūs savo kalboje pasakėte, kad kai kuriuose valstybėse, kai kuriuose jurisdikcijose sąmoningai yra kuriamos priemonės, kurios yra pasitelkiamos fondams paslėpti, apie, mes kalbė, apie ką mes kalbėjome. Jūs iš savo patirties gal galėtumėt pasakyti, kokios yra uh, tos jurisdikcijos, kokios jų pagrindinės priemonės, ką jūs išsiaiškinot per savo tyrimą. Profesorius Balan. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija yra politinė organizacija ir turi, ji turi uh, E, veikti politiniam pasauliu. Kai kurie jos nariai yra Luksemburgė, kai kurie Ranktinė karalystė, Airijoje. Ir e, reikia naviguoti tarptų skirtingų valstybių. Tai yra labai svarbu. Ir Europos ekonominio bendradarbiavimo priežos organizacija turi kurti, sukurti visuotinės taisyklės ir priversti skirtingas valstybės jų laikytis. Tai yra labai sudėtingas procesas, jis užtruko daugiau negu 20 metų ir aš nemanau, kad staiga ką nors pakeisime. Dabar e, pasirinktas požiūris yra toks pasaulyje nedominuoja du ar trys milžinai, gal keturi. Mm, tai būtų Junktinės Amerikos valstijos, Europos Sąjunga, Kinija ir Indija, sunitų Indija. Jeigu jos įveda savo taisyklės, tai kitų pasaulinių taisyklių nebereikia, nes su pasaulinių taisyklių yra labai sunku susiderėti, reikia labai daug kompromisų. Uh, Ir aš laikausi tokios nuomonės, jeigu tos stambiausios mm, valstybės, ypač Junktinės Amerikos valstybės ir Europa, tarpusavį bendradarbiaus, pasiekti bus galima žymiai daugiau negu EBPO, būtent dėl to, kad EBPO susiduria su rimtais politiniais sunkumais, pavyzdžiui, fondų pardavime. Ačiū. E, profesorė Harrington, ačiū ponė Niedermairi. Kada turto valdytojai e, slepia naudos nešančių savininkus. Aš galiu pasakyti, kad visą laiką. To gal nedaro tik tai tada, kai užsimerkia ir pradeda svajoti apie savo pinigų kalnus ošorinėse jurisdikcijose. Turto valdytojo sistema yra tokia, kad jis turi viskas liepti. Sistema reikalauja, kad viskas būtų miglota, galbūt netgi absoliučiai slapta. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai čia pateikiamą diagramą. E, čia yra trys pagrindinės struktūros įtrauktos - patikos fondai, e, fondai ir korporacijos. Tas tris pagrindinius elementus dažniausiai miglotose sistemose matome vieną šalia kito. Jie visi e, padeda paslėpti naudą nešančių pelningų savininkų tapatybę patikos fondai yra turbūt populiariausia. Jeigu pažvelgtumėte į Panamos duomenis, pamatytumėt, kad ICIJ atskleidė e, nemažai duomenų, rodančių, kad daug įmonių įkūrė Mossack Fonseca ir visi kiti. E, įmonės dažniausiai turi teisinius reikalavimus, kurie reikalausi skaityti, todėl kažkas turi būti kažkur užregistruota, net jeigu tai yra netikri, e, nelegalus naudą neš, duodantys savininkai. Patikos fondas nėra teisinis objektas subjektas. Jis iš esmės dirba teisininkų, teisės patarėjų pagrindų ir apie daugumą jų dažniausiai mes net nežinosime. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm į e, duomenų bazės apie patikos fondus, pamatytumėm, kad tik pavadinimą gali rasti, o daugiau nieko apie juos nėra, jokios informacijos, jie užsidengia didelę sieną. Ponas Vol, pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. E, Aš jau šiek tiek anksčiau minėjau apie Bruks ir sakėme, kad tos jurisdikcijos nėra dažnai juridinė sistema. E, jie veikia kaip tam tikra kohorta. Aš iš savo patirties e, žinau, kad skirtingose jurisdikcijose iškyla daugybė vyriausių problemų, bet dažniausia e, jos iškyla išieškant skolas. Ir problema ta, kad rizika yra padalyma per daug skirtingų jurisdikcijų. Sakykime, įmonė įsteigta vienoje jurisdikcijoje, banko sąskaita kitoje jurisdikcijoje, banko operacijos yra vykdomas kažkokioje dar trečioje jurisdikcijoje. Taigi, ką dabar mes norime padaryti? Jeigu jūs esate įsivėlęs į tokią veiklą, tai jūs norite savo oponentams aiškiai uh, užmerkti, akis, kad jie nepamatytų, kas vyksta. Aišku, kai kurios jurisdikcijos yra b... piktesnės, bjauresnės negu kitos, bet uh, Negalim sakyti, kad Junktinė karalystė ir Junktinės Amerikos valstijos yra šimtų procentų skaidrios. Neretai uh, Transparency International registre matysime e, įvairių valstybių trauktų, kurios e, ne, visai toli gražu nėra skaidrios. Bet problema yra ne ta, kad galėtume įvardinti, kas yra bloga jurisdikcija, kas yra gera. Kaip Bruk sakė, paim, paimkime na, Panamą. Uh, ir pažiūrėkime ją bendrame pasaulinėme kontekste, tai pamatysime, e, kaip ją realiai galima vertinti. Socialdemokratų vardu Lopes Agijara. Ačiū pirmininkė. Aš turiu klausimą ponui Daniel Hall. Ačiū pirmiausia visiems svečiams, kad atvyko. Mes tikrai su didžiuliu susidomėjimu jūsų klausėme. Ypač jūs išsakėte įdomų teiginį. Uh, ponas Hall, ir jūsų prezentacijoje, e, ten, kur jūs pristatote e, savo kompetenciją, jūsų aprašymė, jūs e, sakote, kad nieko nenustebino tai, ką atskleidė Panamos dokumentai. Jūs e, kalbate taip pat apie tam tikrą naratyvą, kaip teisininkai, e, teisinės įmonės, mokesčių patarėjai, buhalteriai. Pasitelkė patikos fondus, fondus, e, priedangos įmonės. Viskas atrodo teisėta, bet iš tikrųjų įstatymai apeinami. Ir ne viena apeinama įstatymo dvasia, bet visa teisinė sistema apeinama. Ir čia reikėtų galbūt e, tiksliau viską mums e, įvardinti, nes jūs vėliau savo e, tekste sakote, kad vienintelis būdas išvengti tokios praktikos tai užkirsti kelią jos tapimui dideliu pelningu verslu. Bet jūs nepakankamai konkrečiai apie tai kalbate. Sakote, kad smulkios baudos nepagelbės, kad e, reikia sustabdyti e, tokio verslo augimą, sustabdyti pajamų iš tokios veiklos augimą. Tai kaip konkrečiai būtų galima išsiaiškinti tokią neteisėtą teisininkų ir buhalterių veiklą ir antra, kaip užtikrinti atgrasomasias priemonės, kad profesionalai nenaudotų tokių agresyvių mokesčių planavimo sistemų ir kaip galiausiai atskirti tarp konsultavimo teisės konsultacinių paslaugų, kurias e, teikia teisininkai savo verslo klientams ir tarp neetiško ir neteisėto elgesio. Ačiū. Dabar buvo užduotas e, klausimas ponui Hall. E, dar dvi su pusė minutės atsakymai. Ačiū. Kaip viską išspręsti vienu paprastu veiksmu? Daugybė persiklinusių klausimų e, jūs palėtėte. Ir vėlgi aš galiu remti savo patirtimi konkrečiais atvejais, kai aš bandau susekti skolininkus, kuriems konsultacijas teikia bankininkai, buhalteriai ir teisininkai, kaip jie galėtų apeiti įstatymą. Aš manau, kad sunkiausias uždavinys yra išsiaiškinti esmę įsiaiškinti, koks asmuo ar bendrovė e, užsima nelegalia veikla. Kad ir kas be persekiotų tos skolininkus, ar aš, ar kažkokios valstybinės institucijos, visada tai yra sunkiausias uždavinys. Ir mes turime galvoti apie politikos reformas, kai yra nustatomas įtartinas elgesys, įtartina veikla, reikia iš tikrųjų susiekti tos profesionalus, kurie to užsijima ir numatyti jiems atitinkamas prievalės. Aš manau, kad svarbu yra tikrai atskirti visą tai, apie ką kalbėjo Bruk. Aš tikrai e, nesakau, kad moralinė prievalė yra e, svarbesnė nei teisinės prievalės. Iš tikrųjų, daugelis e, turto valdytojų yra kūrybingai um, besilaikantis įstatymo raidės. Mano nuomonė, vienintelis būdas spręsti šią problemą, tai žiūrėti ir atgalinė tvarka į tai, kas įvyko, kokie buvo praktikos pavyzdžiai, kurie yra neprimtini, kokie buvo faktai ir kas galėjo būti padaryta kitaip. Uh, ir kaip turėtų atrodyti įstatymai. Ir man atrodo, kad tai yra visuotinė problema, globali. E, nemanau, kad Panamos dokumentuose tik keletas tarsi deguto šaukštų buvo atskleista. Aš manau, kad e, tai yra tikrai didelės apimties problema. Ir ar tai būtų valstybinės prokuratūros konkrečios šalies, ar teismai, kai nagrinėja konkrečius atvejus, ar reguliavimo institucijos, bankininkai, teisininkai kitos institucijos, e, mums svarbu užtikrinti, kad e, profesionalai, naudodamėsi teisės e, įstatymo raidę, nesielgtų neteisėtai. Ir jeigu elgiamasi apeinant įstatymo dvasę, o ne įstatymo raidę, tai tada reikia keisti pačius įstatymus. Ačiū toliau Bernd Luke, ECR vardu. Ačiū pirmininkė. Mano pirmasis klausimas būtų mm, ponui Palan. Jūs kalbėjote apie tris skirtingas e, metodus. Kalbėjote apie um, saugumą, arbitražą ir um, sudėtingas finansinės priemonės. Galbūt jūs galėtumėte pateikti daugiau detalių, kodėl išvestinės finansinės priemonės um, yra tokios patogios. Iš tikrųjų, juk tai yra teisėtos finansinės priemonės. Uh, ir kodėl jos padeda ir kaip jis gali padėti plauti pinigus. Dar vienas klausimas vėlgi dar jums, ponas Pelin ir poniai Harrington. Jūs kalbėjote apie tarpinės bendrovės ir turto valdytojus. Ir um, sakėte, kad reikia um, numatyti atitinkamų iniciatyvų ar atgrasimų priemonių. Bet man yra neaišku, kiek tos motivacinės priemonės e, turto e, valdytojams e, atsvers jų gaunama pelna iš neteisėtos veiklos. Juk jie užsima kažkokią konkrečią veiklą, kurios turės atsisakyti, tai jie neteks verslo galimybę. Aš manau, kad tame yra iš tikrųjų daug neiškumų. Galbūt jūs galėtumėte patikslinti, kaip jūs visą tai įsivaizduojate. Ir trečias klausimas, jūs nekalbėjote apie repatriaciją. Amerikiečiai turi labai įdomią mokesčių sistemą. Visas pelnas, kuris yra sukūriamas užsienyje, turi būti gražintas ir apmokestintas JAV. Žinau, kad tai sukuria tam tikrų pilkųjų zonų, bet panašu, kad pati sistema sėkmingai veikia. Bet Tai reiškia, kad susigražinimas mokesčių suverenumas. Koks jūsų požiūris į tai? Jeigu jūs neprieštarausite, aš atsakysiu į pirmą klausimą, o Bruk galbūt padės atnarplioti painiavą, kuri čia tarsi susidarė. Akademiniai leidiniai, kur kalbama apie apsikeitimą santykius, sandorius. Ir iš visinės finansinės priemonės yra e, vienas JAV parengtas leidinys 2012-aisiais. Ir e, ten kalbama apie didžiulės e, sumas, kurios e, išplaunamos. Dar vienas dokumentas, aš jį parengiau su kolega Ir ten kalbam štai apie ką. Apmokestintinas sandoris sudaromas konkrečių metų konkrečioje vietoje. Išvestinių finansinių priemonių ir apsikeitimo sandorių atveju galima pakeisti e, sandorio laiką, sandorio vietą. Galima iš principo nukelti be jokių e, terminų galima e, pakeisti įvairias e, lėšų formas, turtą palūkanomis, palūkanas turtu, taigi galima visiškai keisti apmokestintinius sandorius, keisti juos tiek, kad jie visiškai išnyksta. Ir ne vienas iš kolego apie tai nekalbėjo, bet tai iš tikrųjų priklauso kitam visai pasauliui, bankininkystėjai, stebėsienos politikai. Ir mes su mokesčiais dirbantis asmenys tos sistemos nesuprantame. Bet jeigu paprastai įsivaizduosime, kad jeigu galima pakeisti apmokestinimo sandorių, apsikeitimo sandorių, tai e, išvengiama mokesčių. Ir tai yra didžiulė problema, didžiulis sudėtingas reiškinys, e, kurį mes pradedame dabar nagrinėti, o finansavimą tokiam darbui gauname iš jūsų, iš ES. Pane Harington, atsiprašau, Ir e, vertimas į vokiečių ir į anglų kalbą buvo tokie greiti, kad aš tiesiog nespėjau suprasti jūsų klausimą. Gal galėtumėt jį e, pakartoti? Aš pakartosiu angliškai. Norėčiau, e, kad atsakytumėte apie motivacinę struktūrą, kaip užtikrinti, kad turto valdytojai neužsimtų nelegalia veikla. Dabar jie gauna pelną iš tų operacijų, kurias mes kritikuojame. Jeigu jie kažkaip bendradarbiautų su mumis, jeigu, kaip sakė mm, ponas Palan, jeigu jie iš tikrųjų užsimtų tik teisinę veiklą, tai iš kur būtų jų pelnas? Taip, iš tikrųjų, vadinasi, buvau supratusi dalį jūsų klausimų ir anksčiau. Tai mes suprantame, kad pelnas šiame versle E, nėra labai didelis ir reikia labai nedaug, kad tas verslas būtų visiškai e, nepelningas. Ir fatka JAF buvo tas žingsnis, kuris iš tikrųjų e, buvo tas lūžio taškas, kada veikla nebepelninga ir Europoje taip pat tas pats galėtų būti padaryta. Ir E, Rusija, jos e, buvusios satelitinės e, valstybės, kai kurios Azijos ir Afrikos valstybės galbūt neįsitrauktų į tokią iniciatyvą, bet Europoje ji visiškai tikėtina. Ir neteisėtai dabar yra gaunamos pajamos dviem būdais. Kažkam sumokama už tai, kad būtų administruojamas e, verslas arba numatomi kažkokie konkretus e, mokesčiai e, tokiams įmonėms ar asmenys yra numatę tokį vienkartinį mokestį. Taigi, jeigu būtų e, galima padaryti, kad e, tokia veikla kainuotų brangiau, tai galbūt iš tikrųjų visi europiečiai nuo tokios praktikos nusigręžtų. Good. Thank you. Uh, we have six. Dėkuoju. Mums liko šešios minutės ir kešim sekundžių. Toliau Maitė Ruiz, Alde frakcija. Labai dėkuoju, pirmininkė pradžioje. Didžiulė padėka visiems e, kalbėtojams už pranešimus. Tikrai labai įdomu, labai naudinga. Mes tikrai turime kalbėti apie reglamentavimą ir apie europietišką FATKOS e, versiją, kaip reglamentuoti šitą tarpininkų veiklą. Jūs sakėte, kad e, reikia mąstyti ne tik apie ilgalaikės tartutinės priemonės, bet ir taip pat E, galvoti apie savo daržą. Norėčiau užduoti papildomą klausimą prie to, ką jūs jau minėjote. Ar būtų teisinga galvoti, kad vals, kai valstybės narės, e, sakykime, tokia korumpuota e, veiklą identifikuoja kaip nusikalstama ir taiko rimtas sankcijas kurios nebūtų labai, būtų nemažus ar netgi numatyti galima būtų ir laisvės atimimo bausmes. Tai ar tokia e, fatka, europietiška fatkos versija būtų tinkama? Danielius Holas. Mintis yra labai nebloga prie jos reikėtų dirbti ir toliau. Europietiška FATKOS versija būtų naudingas dalykas. Ir aš galbūt e, sakysiu kitokią nuomonę, nes pats esu įsitraukęs į panašius procesus. Tai yra, sakykime, patarėjo paslaugų kaina kyla. Ir e, jų paslaugos į sieną bus pigesnės nei kad gaunamas pelnas. Ir rinkos dalyviams spaudimas gali būti daromas, jeigu jiems būtų, e, sakykime, numatomi, numatomos bausmės, didelės bausmės. Panašus dalykai buvo padaryti JAV ir Mm, kai kuriams kompanijoms net buvo numatytos ir baudžiamosios sankcijos ir tai privertė pakeisti kai kurių kompanijų elgesį. Dėkuoju, ar dar kas nors norėtų ką nors papildyti? Nežinau, ar grėsmė pasodinti kalėjimą turto valdytojus uh, pakeistų jų elgesį. Galbūt, galbūt e, tiems, kurie, sakykime, veiklą vykdo Europoje, galbūt tada jie įsikraustytų iš Europos. Jau ir dabar daugelis nevykdo savo veiklos ES jurisdikcijose. Jie Kaimo arba Kuko salose įsikūrė. Ir tikriausiai dabar padidėtų judėjimas į rytus. Uh, sakykime, dabar yra tos vietos kaip Junktinė karalystė, Šveicarija, Luksemburgas. Ir tikriausiai kraustytųsi į Singapūrą. Laisvės atėmimas, sakyčiau, kad šitos procesus tik paspartintų. Ačiū. Toliau Miguel Viegas, Gūja frakcija. Dėkuoju, aš turiu du trumpus klausimus. Pirmiausia, profesoriui Palanui. Ar būtina sustiprinti administracinių gebėjimą šalyse, pavyzdžiui, mokesčio administracijas, baudžiamo persikimo institucijas, kad e, jos galėtų vykdyti persikėjimą tų subjektų, kurie vengia mokėti mokesčius ar pakaks lėšų, pakaks e, gebėjimų vykdyti tokią proaktyvę veiklą, nes priešingų atveju tiesiog bus atliekama pareiga, bet nepasiekima rezultatų. Kitas klausimas dėl interesų konfliktų. E, yra e, administracijos pareiga sąžiningai atlikti pareigas, bet e, čia gali kirti ir konfliktų, in, interesų konfliktų, kaip ir Izraelė buvo nemažai pavyzdžių, kuomet e, tokios situacijos atsirado. Todėl aš nežinau, ar bus kokia nauda, jeigu bandysime spręsti interesų konfliktą. Dėkuoju, pradėsime nuo profesorio Palano. Taip, gebėjimų ta mintis yra labai svarbi. Man susidaro įspūdis, nežinau, tai yra mano įspūdis, nes neturime statistikos, nes e, kaip tik tyrimas atliekamas dar. Tie gebėjimai tikrai sumažėjo. E, valstybės taupo, pajamos iš mokesčių sumažėjo ir mes turime suprasti, štai žvelgiame Bruko išdėstyta struktūra. Ką tai reiškia ją ištirti? Taip, tyrimas labai daug kainuoja, milžiniškai daug. Ir pagaliau reikės vis vieno priimti sprendimą. Ir sprendimas yra, kur išleisti pinigus. Jeigu mes kalbame apie kažkokią bendrovę, korporaciją, tai yra dar sunkiau. JAF buvo atliekamas tyrimas dėl Exxon. Exxon yra kompanija, tačiau Exxon turi 60 e, savarankiškų apskaitos e, sistemų ir e, tam tikrų dokumentų. Ir čia, žinoma, tikrai reikia <clears throat> aukšto kalibro sugebėjimų, norint išnarplioti tas knygas. Ir dėl to tie gebėjimai yra didžiulė problema. Čia nemažai darbo. Mūsų laukia ir Europos šalis. Tikriausiai privalės e, e, išleisti ne tik daugiau lėšų savo gynybai, atsakant į trumpą politiką, bet taip pat ir būtent mūsų nagrinėjimų klausimų sprendimui. Dėkuoju, kas dar norėtų pasakyti. Ne, tada mes einame prie kito klausimo. Toliau perinam prie žaliųjų frakcijos Ernest Urtasun. Turiu trumpą klausimą profesoriai Harringtonai. Buvo kalbėta apie šitas paskatinamasias priemonės komisijai, tai yra labai naudingas e, pasiūlymas ir jaunai atlieka tam tikrą darbą, tačiau mes turime suprasti, kaip keliauja pelnas. Ar tarpininkai gauna tą pelną nuo, sakykime, gaunamo pelno procentą, kaip viskas vyksta. Nes norint e, e, reglamentuoti jų veiklą, tai būtina suprasti, kaip veikia sistema. Ir kitas klausimas profesoriai. E, žalieji paskelbė ataskaitą, kad iš 20 tarpininkų yra 8 bankai konsultavimo bei teisės e, konsultavimo e, įmonių. Ir toks e, bankų nuošimtis yra labai nemažas. Kitas dalykas yra priežiūra. Jūs kalbėjote apie taisyklių įgyvendinimą apie įstatymų laikymasi. Bet kai kuriuose įstatymuose, kai kurios įstatymus sunku, priži, sunku prižiūrėti. Pavyzdžiui, kaip tų įstatymų laikosi um, tie tarpininkai. Toks būtų mano klausimas. Jūs klausėte, kaip, e, iš kurgi užmokama tiems tarpininkams. Taip, tai priklauso nuo turto valdytojų ir taip pat nuo to turto apimties, dėl ko deramasi. Tai gali būti ir vienas procentas, tai yra pakankamai nusistovėjusi suma, nors ji įvairuoja. Pavyzdžiui, e, nuo vieno iki penkių milijonų investuojama suma kuri bus perleidžiama turto valdytojui, tai čia yra tiesiog labai menki pinigai ir e, tuo užsiema dažniausia bankai. HSCP arba didelės buhalterijos kompanijos. Taigi viskas e, paprasčiausiai daroma taip. E, nuskaičiuojamas procentas nuo tos investuojamos sumos. E, sakykime, yra 150 asmenų, kurie valdo 60 milijardų eurų ir jie, žinoma, gali dėrėtis dėl gaunamo pelno. Mano apklausti subjektai dažniausiai buvo teisininkai, kuriuos prižiūrė, prižiūrėjo e, buhalteriai. Ir tai yra didžioji dalis tų praktikų. Ir tai yra tos e, būtent e, tos institucijos, kurios sunkiausia susekti. Aš kalbėjau apie įstatymo dvasę, o ne apie raidę, tačiau viskas yra atvirkščiai, kadangi turto valdytojai tiesiog e, laikosi raidės, bet pažydžia dvasę. Kaip juos reglamentuoti, tai įmanoma, tačiau tai brangiai kainuos. Jums tai brangiai atsies. Todėl mes negalime atsekti kiekvieno įstatymo dvasios pažeidėjo. Tiesiog e, padarykime taip, kad įstatymų laikymasis jiems būtų naudingesnis nei pažeidimas. A, ah, ja, Ar norite ką nors pridurti? Taip. Kiek aš žinau, visi stambiai bankai turi viduje padalinius, kurie vienai par kitai pavadinti. Dažniausiai jie yra labai neutralūs. Dažniausiai tai yra mokesčių planavimo skyrius. Jame dirba E, aukštos kvalifikacijos gerai apmokami teisininkai ir apskaitininkai. Ir jų darbas yra surasti naujas spragas ir bandyti jas parduoti. Dažniausiai tai yra pelno skyrius. Tai yra e, išgyvenimo įmonės skyrius, bet e, tai įeina į platesnį verslą ir tokiu būdu yra išlaikomi klientai. E, didelė dalis e, e, to stambesnio verslo nebus susiję nei kiek su tuo, apie ką mes čia kalbame, tik tas vienas skyrius su tuo bus susijęs. Ir mes čia kalbame apie tam tikrą tarsi pasaulio turto valdytoją, turto valdytoją, e, kurių grupės dažniausiai veikia vos ne visose stambiausiose įmonėse. At, toliau. David Koblins Europos Sąjungos reikalų koordinatorius iš EFDD frakcijos. Hello, yeah. uh, no one, ladies and gentlemen, I think wants to... Ponios ir ponai, turbūt niekas nenori, kad būtų korupcijos ar nusikaltelsamumo, tačiau daug kas bijo korumpuotų nusikalstamų ir socialistų vyriausybių čia Europoje ir aš sakyčiau Junktinėje karalystėje, kuri galbūt dabar ar ateityje. Uh, dar e, matys, kaip tokie žmonės e, e, pelnosi. Ne visi pinigus taip uždirba, bet yra žmonių, kurie sunkiai dirba, kad sukauptų turto ir perleistų juos savo vaikams. Pažiūrėkite tai, kas dedasi Graikijoje. Ten dabar labai daug apribojimų bankų sąskaitoms įvesta. E, tokiu būdu buvo pademonstruota, koks supuvęs yra euras ir kokia korumpuota yra valdymo sistema ir Graikijoje, ir Europos Sąjungoje. ES buhalternės atskaitos knygos, tą rodė jau 20 metų. Perinu prie klausimo. Yra žmonių, kurie nepamiršo dar kazėjus per antrą pasaulinį karą, kai turtas buvo konfiskuotas. Ne visi pasitikė ES, ne visi pasitikė valstybių vyriausybę ir tai daro iš patirties ir racionaliai. O dabar mano klausimas aiškus, kaip subalansuoti mokesčio apribojimo, e, mokesčių vengimo apribojimus ir korupciją bet kaip leisti žmonėms išlaikyti sunkiai uždirbtą turtą, nepasiduodant nacionaliniai ir tarptautiniai nekompetitingai korumpuotai vyriausybė. Junktinėse Europos, Junktinėse Amerikos valstijose ką įvyko revoliucija. Išrinktas trumpas, nes žmonės nebepasitikė vyriausybę. Tas pats vyksta ir visoje Europoje. Yra daug nerima keliančių klausimų. Aš noriu turėti galimybę pasakyti žmonėms, kad jie galės išlaikyti savo pinigus, bet tuo pat metu aš noriu pažaboti korupciją ir sukčiavimą. President. Ačiū. Dėl uh, Trumpo ir Brexito aš nemanau, kad šiandien mes diskutuojame. E, mes e, į faktinius reikalus dabar sutelkėme dėmesį. Profesorius Pala. Well, I'm happy, I'm happy to... Džiaugiuosi turėdamas gal, galimybę atsakyti. Man atrodo, kad e, įvairios vyriausybės, net ir pati Europos Sąjunga, e, pagrįstai turi sukursi savo sistemą, bet e, klausimas čia yra toks, ar kai kurie žmonės dėl to, kad jie yra turtingi, negali ištrūkti iš tų vyriausybių sukurtų sistemų, dėl to, kad, kad jų turtų nepasinaudotų kiti gyventojai. E, programų yra sukurta labai daug, aš žinau, kad yra daug įvairiausių demokratinių procesų, kurie padeda jas suvaldyti. Bet klausimas yra toks, ar jūs pasisakote už tuos, kurie yra turtingi ir galingi ir stengiasi išvengti sukurtų valdymo programų. Jeigu jūs e, jų neremete, tada jūsų klausimo aš nesuprantu. Aš klausiu, ar negalima pakeisti įstatymų. Yeah. Okay. Short edition. Trumpas papildymas. Jūsų išsakyti komentarai e, šiek tiek primena turto valdytojų mąstyseną kalba apie savo darbą. Aš, kai teikiau klausimus, bandžiau turto valdytojų išsiaiškinti, kaip jie vertina savo veiklą. Ir aš manau, kad yra naudinga pagalvoti, kaip turto valdytojai atrodo pasaulis, kaip iš jo perspektyvos atrodo visuomenė. Atrodo, kad daug turto valdytojų yra įsitikinę, kad jie saugo turto e, kaupėjus nuo e, grobuoniškų vyriausybių Ir jeigu jūs turto valdytojų mokymo programas, švietimo vadovelius peržiūrėtumėt, tai atrastumėt tokių minčių. Ir aš e, noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad teisės kuriejai, e, dirbdami su tokiais tarpininkai, suprastų, kaip, jų, koks jų mentalitetas. Labai dažnai tie turto valdytojai ne kalba dėl to, kad e, reikia savo klientus apsaugoti nuo vyriausybės, bet tie žmonės sako, pavyzdžiui, infliacija yra labai rimta problema, Argentinoje 3 procentų infliacija, reikia kažkokiu būdu ištemti savo klientus iš ten, nes mano klientai patirs dėlių nuostolių. Be to, jeigu mano klientai nori sąžininkai deklaruoti mokesčius, tai tada uh, galės bet kas pareikalauti, kad jie sumokėtų arba galbūt netgi uh, E, jeigu tos mokesčių deklaracijos nebus išviešintos, gali būti, kad kažkas išsiaiškins tą informaciją ir pagrobs šeimos narius arba nušaus ką nors iš e, to turtingo žmogaus šeimos. Aš galiu pasakyti, kad turto valdytojai visą širdim tiki, kad jie saugo žmonės, kurie prisideda prie visuomenės gerovės ir kuriems iškyla pavojus. Todėl pagalvokime apie tai, kaip su tokie žmonėm elgtis. Jie nenusipelno, kad iš jų būtų šaipamas ir iš jų būtų juokimas. Pagalvokime, kaip uh, E, pakeisti jų mąstyseną. ENF e Mario Bogacci. Mes e, tikrai matome, kad pasakyta nauja mintis, tai yra slaptumo mintis. Ar galėtumėte mums šiek tiek daugiau pakalbėti apie šį klausimą, nes mes, kaip suprantate, pajudinome tik tai aisbergo viršūnę, o didesnis verslas yra paslėptas. Kaip iš tiesų vyksta viskas su tuo slaptumu? Sakykime, tas, kuris koordinuoja, priima sprendimus, nesvarbu ar tai būtų išvestinės finansinės priemonės ar kiti instrumentai. O dabar dėl gerbiamo Hal ir profesorės e, patirties, tai būtų įdomu sužinoti, kaip e, jie e, dirbo su privačiomis ir valstybinėmis įmonėmis ir kaip jiems pavyko, ar jie suprato, kaip yra išplaunami e, narko biznio milijonai. Labai ačiū. E, labai ilgas, platus klausimas. Gal visko negalėsiu sakyti, gal mano kolegos galės problemas likusias išspręsti. Reikia atskirti, mano nuomonė, konceptualiai slaptumą, e, galimybės, derivatyvus, finansų inžineriją. Slaptumas yra reiškinys, kurio mastai mažėja. Džerzi e, Keimanų salų jurisdikcijos e, Delaveras suteikdavo slaptumą. Ir iš esmės buvo negalima ten išsiaiškinti, kas yra vienos ar kitos įmonės ar struktūros savininkas. Taigi užtenka sukurti tam tikrą struktūrą, kuriai atrodo vadovauja vietos direktoriai arba Bet iš tiesų su realiais savininkais nėra jokio ryšio. Ir tai yra slaptumo nuostato. Šveicarija, pavyzdžiui, irgi buvo bankininkisės e, slaptumo nuostatai įdėkta. Kitas dalykas yra miglumas, e, miglotumas, informacijos paslėpimas. E, pavyzdžiui, kai kalbame apie patikos fondus, apie juos nėra skleidžiama informacijos. Be to yra sukurta e, labai sudėtinga struktūra, kuri sukuria tą miglotumą. Ir labai neaišku, kas kam priklauso, kam kokia struktūra, e, su kos kokia struktūra siejasi. Tarptautinių teisės nuostatų yra pakankamai daug ir jos leido mažiau ar labiau tą slaptumą, miglotumą sumažinti. Tai, kas egzistavo prieš 10-15 metų, dabar jau beveik nebeliko, tu kalbu apie slaptumą. <clears throat> Kadangi to slaptumo ir miglotumo mastai sumažėjo, tai pastebėjome, kad e, dabar išsiplėtė tų miglotų fondų, pavyzdžiui, ar struktūrų veikimo mastai. Pavyzdžiui, jos gali veikti per 15 valstybių narių, per 15 jurisdikcijų, vietoj to, kad būtų viena ar dviejose. Taigi dabar matome, kaip yra pereita nuo slaptumo prie to miglotumo, tamsumo. E, problemų kompleksiškumas ar struktūrų kompleksiškumas atsirado dabar labai papu, tapo labai populiarus. Finansiniai derivatyvai čia išvestinės priemonės, nieko čia nėra e, slapto, tiesiog yra naudojamos sudėtingos finansinės priemonės, kurių niekas nesupranta ir tokiu būdu yra pakeičiama struktūra. Taigi didžioji dalis finansinių išvestinių priemonių, vadinamų derivatyvų, dabar yra sukūrimas net ne bankinėse institucijose, o kažkokiuose mokesčių ar nemokesčių struktūrose. Ponas Hol, vieną minutę, prašau labai glaustai. Aš e, bandyčiau atsakyti jūsų paminėtą klausimą, kaip kovoti su fondų srautais e, ir kaip suprasti, kaip vyksta pinigų plovimas. JAV vyriausybė, man atrodo, labai įdomiai bandė šią problemą spręsti. Jeigu jūs, pavyzdžiui, gyvenat, esate įsikūręs Belgijoje ir siunčiate JAV doleriais pinigų į Singapūrą, į Latviją ar kur kitur, tai JAV uh, administracija gali matyti, kad vyko dolerinė operacija. Ir Junktinės Amerikos valstijos tokias dolerinių operacijų sėkimo sistemas naudojo kovojant su terorizmu, su pinigų plovimu, narkoma, narkotikų priekyba ir panašiai. Aš manau, kad Europa galėtų kažką panašaus padaryti su euro operacijomis. E, Europos administracija turėtų turėti galimybę atsekti e, operacijas euro valiuta ir tai būtų labai galinga priemonė stebėti pinigų srautus, eurų srautus. Er- Ačiū. Paskutinis kalbėtojas Markus Ferberis. Dar du liko sąraše ir paskui pereisim prie e, antros diskusijų dalies, Markus Ferber. Labai ačiū. Ir ačiū už labai įdomią informaciją, ponė Palinai. Jūs kalbėjote, kad Europa yra vienas iš gigantų, milžinų sudarant e, sutartis. Tačiau pažvelkite Europos Sąjungą, jos viduje yra mokesčių prieglopščių. Uh, ir kitų pasisakymuose girdėjome panašių minčių. Bet pažvelgime į tarpininkus Hongkongą arba Šveicariją. Ir nebus taip jau lengva pradėti kalbėti apie ES vidaus fatką. Taigi dabar, kai mes kalbam apie pinigų plovimo direktyvą, pavyzdžiui, apie kurią ką tik kalbėjo ponas Hall, jis sakė, kad finansų srautai turi būti tikrinami, kontroliuojami. Be to turime BEPS veiksmų planą, kuris leistų atskleisti E, mokesčių vengimo strategijas. Ar toks darbo metodas būtų tinkamas? Pone Palanai, jūs pradžioje sakėte, kad jeigu aš esu neturtingas ir staiga man yra pasiūloma daug pinigų, aš noriu nemokėti mokesčių. Bet aš lygiai taip pat noriu turėti galimybę tuos pinigus panaudoti, aš noriu, kad tie pinigai man grįžtų ir atneštų pelno. Arba, pavyzdžiui, jeigu jūs paveldite tam tikrą sumą, paprastai jūs norėsite tais pinigais manipuliuoti. Taigi, kaip čia bus bandoma apeiti mokesčių administraciją? Ačiū, kas pradėjo. Profesorius Palnas, aš esu, jūs esate teisus. ES politika šiek tiek apsunkino e, tokias manipulacijas, bet taip ir turi būti einama į priekį. Labai daug yra fatka kritikuojama. Aš žinau, yra žmonių, kurie sako, kad ES yra sukūrusi geras taisyklės, turi tokių pretenzijų bet e, yra sakančių, kad tai, ką padarė Junktinės Amerikos valstijos, yra nelegalu. Jūs teisingai pasisakėte, šiuo metu ES taisyklės kol kas nėra visiškai pritaikytos tikslams. Iš dalies tai, bet ne visai. Kita priemonė įsigalios kitais metais, tai yra automatinio keitimos informacija sutartis. Skamba viskas tobulai, tačiau dabar pažiūrėkime, kaip kas vyksta. Technologijos čia yra įtrauktos ir aš nežinau, ar viskas iš tiesų vyksta taip sklandžiai. Bet iš tiesų tai bus žymiai galingesnė priemonė negu tai, ką iki šiol ES turėjo. Mano nuomonė, BEPS kol kas yra tik tai tarpinis etapas. EBPO pateikė savo sistemą, ji žlugo, visi sakė, kad buvo pasiekta pergalė ir dabar galime eiti prie kitos sistemos. BEPS sistema yra sutelkta į įmonę arbitražą. Ir dabar jau pagrindinis dėmesys yra skirtas SWOPS sistemai. Dėl įvairių sudėtingų priežasčių, nemanau, kad dabar turim laiko apie tai kalbėti detaliai. Esmė yra ta, kad BEPS neleis pasiekti tikslų, bet tai nėra kelio galas. Aš manau, kad iš BEPS išplauks kitų papildomų priemonių. Ir po to ES galės deklaruoti milžinišką sėkmę. Uh, I... Ačiū, profesorė Harrington. Aš sutinku, kad politinio konsensuso dėl Europos fatkos siekimas būtų labai toli siekiantis e, tikslas, nes labai daug valstybių narių turi savų interesų. Viena ranka jos pelnosi offshore sistemų nauda, o kita pusė bando uh, tarsi elgtis e, sažiningai teisingai. Kitas dalykas e, - praktinis, kaip tokias paslaugas naudojantys žmonės gali pasinaudoti savo pinigais. Labai paprastai, tris dalykus galime e, įžiūrėti. Sakykime, jūs padėjote pinigus į offshore sąskaitą. Aš gyvenu Kaimano salose ir, mano pinigai yra, ir jūsų pinigai yra čia. Bet jums reikia pinigų, jūs turite sąskaitas apmokėti. Tada Viskas labai paprasta. Aš galiu sumokėti, gyvendama Keimeno salose, už jūsų e, paslaugas, už jūsų vaikų e, mokslą, už jūsų mazeratį. Jūs, e, tiesa, tarp kitką, nesat netgi tų pinigų savininkas, aš esu už viską atsakingas, aš esu jūsų turto valdytojas, jūs nesate mokės, apmokestinamas subjektas. Kitas dalykas, uh, E, jeigu iš tiesų reikia grinųjų pinigų, tada jūs kreipiatės į patikos fondą ir tada pinigai ateis pas jūs ir turėsite grinus pinigus e, ir bus parodyta, kad jūs sumokėt mokesčius. Kitas dalykas, e, gali būti išduodamas specialios kortelės, jūs ištrauksit pinigus iš automato ir niekas net neįtars. Ir paskutinis pastebėjimas. Jūs sakėte, įsivaizduokit, kad jūs esate iš neturtingos valstybės ir staiga gauna daug pinigų ir norit jos pasinaudoti. Bet jūs pagalvokite apie tai, e, kokia bus pinigų laikymo bazė. Bankai patys dabar labai keičiasi. Bankai labai aktyviai stengiasi dabar permesti pinigus iš taško A į tašką B ir už tai ima tam tikrą procentą. E, tai yra vienas iš scenarių. Manau, kad reikia keisti bankų šitą uh, troškimą žaisti pinigais. Ačiū visiems kalbėjusiems. Ačiū už klausimus. 11 kolegų turėjau galimybę užduoti klausimus. Ir e, mūsų svečiai atsakė į daugelį tų klausimų, taigi manau, kad diskusija buvo tikrai produktyvi. Dėkoju visiems. Per antrąjį diskusijų dalį e, sutiksime galimybę užduoti kitus klausimus. Taigi norėčiau padėkoti visiems dabar trijų minučių per traukėlę ir kviečiu svečius dalyvausiančius antrojo diskusijų dalyje užimti vietą prie stalo. Please, we will start. Prašom susėsti, pradėsime antrą diskusijų dalį. panel will now start. Exper Kągi dabar patirtis iš nacionalinės perspektyvos, antroji diskusijų dalis. Dešimt minučių kiekvienam kalbėtojui. Mes turim penkis svečius šioje dalyje ir pirmiausia suteiksiu žodį pirmiems dviems kalbėtojams po penkias minutės, o kitiems po dešimt minučių. Pirmiausia, norėčiau pristatyti mūsų svečius. Rupert Manhart, Europos advokatų ir teisės asociacijos kovos su pinigų plovimu komiteto pirmininkas CCBE. Sutrumpintai šį asociaciją ir Richard Frinston, CCBE narys ir ekspertas dirbantis su mokesčių, tikrosios nusavybės ir offshore veikla klausimais. Ir um, Jie kalbės šioje diskusijų dalyje. Toliau kalbės e, ponas Vim Nais, Europos bankų federacijos vykdomasis direktorius. Jis e, kalbės apie bankininkus šio laikinius, jeigu neklystu. Ir trečiasis mūsų svečias profesorius e, Stefan Vegel, PricewaterhouseCoopers globalios mokesčių politikos skiriaus vadovas. Ir Accountancy Europe asociacija šiandien Madride rengia savo susitikimą, tai aš dėkingas, kad jūs čia pas mus galėjote atvykti, nepaisant to. Kągi, po dešimt minučių visiems. Pirmiausia, panas Rupert Manhart. Labas rytas. Mes šį rytą atstovaujame Europos advokatų ir teisininkų asociaciją, CCBE. Mes atstovaujame visų ES valstybių narių mm, advokato ir teisės asociacijas, taip pat e, Lichtensteino ir Islandijos mm, asociacijas ir turime dar nemažai stebėtojų teisėmis dalyvaujančiai narių. Taigi iš jūsų atstovaujame apie milijoną Europos teisininkų ir mes džiaugiamės turėdami galimybę padėti tyrimų komitetui, sutikdami mm, informacijos, e, taip pat su norėtume supažindinti su CCB darbu kovos su mokesčių vengimo srityje. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad CCBE remia kovą su pinigų plovimu ir siekia sumažinti riziką šioje srityje. Teisininkai paprastai e, laikosi prievolių įtrauktų į Europos kovos su pinigų plovimu direktyvą ir tarptautinėse standartuose. Teisininkai turi laikytis konkrečių įsipareigojimų ir reikalaujama, kad veiktų kovos su pinigų plovimu sistemos. teisininkams galioja mm, išsamaus tikrinimo prievalė bei ataskaitų teikimo ir pranešimo e, prievalės, kalbant apie konkrečius e, finansinius veiksmus. Dabartinė kovos su pinigų plovimu direktyva aiškiai nurodo, kokiamis e, aplinkybėmis išsamaus tikrinimo procedūra turi būti atlikta. Ir visi profesionalūs teisininkai dėl vairių priežasčių taiko labai formalistinės procedūras santykiuose su klientais, netgi tose srityse, kurios nepatenka į kovos su pinigų plovimu direktyvos taikymo sritį. Teisininkai veikia remdamiesi principų žinok, kas tavo klientas. Klientai nėra anonimiški ir teisininkas turi prievolę identifikuoti klientą, uh, ir visada tai daro. Tai yra tokia prievalė, kuri e, galiojo jau ilgą laiką dar prieš e, tai, kai buvo įteisinta. Taigi teisininkai visada žino, kas yra klientas. Jeigu e, teisininkas neturi galimybės identifikuoti klientą, tai jis turi pasitraukti iš tos veiklos, kurią vykdo klientas. Europoje galioja kovos su pinigų plovimu standartai ir jie yra įgyvendinti valstybėse narėse. Yra direktyva, kurioje numatytos konkrečios priemonės, kaip kovoti su pinigų plovimo rizika. E, teisininkai profesionalus e, deda visas pastangas, kad susektų pinigų plovimą. Ir reikia pasakyti labai aiškiai vieną dalyką. CCB e asociacija, e, teisininkų asociacijos niekada nepateisins veiksmų tokių teisininkų, kurie žinodami dalyvauja nusikalstamoje veikloje, atstovaudami savo klientą. Ar ta veikla būtų susijusi su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ar kita nusikalstama veika teisinių profesijų atstovams gali būti taikomos labai griežtos sankcijos, e, tarp jų ir baudžiamosios e, sankcijos bei drausminės procedūros, tarp jų vairios baudos arba netgi galimybė būti išbrauktų iš teisininkų ir advokatų e, sąrašo. Taigi iš tikrųjų teisininkams galioja konkrečios prievalės, bet aišku, gali būti tokių profesionalų, kurie na, užsima neteisėtą veiklą. Taip yra galbūt bet kurioje profesijoje. Pinigų plovimo sistemos yra įvairiausios. O mums vienas iš sudėtingiausių klausimų atrodo tokie atvejai, kai e, teisininkas nežinodamas e, įsitraukia į nelegalę veiklą. Jeigu pažiūrėtume, kiek mažai yra mm, persikėjimo atvejų, būdžiamojo persikėjimo atvejų valstybėse narėse, taip yra dėl to, kad e, teisininkai tiesiog nežinodami būna įtraukti į nusikalstamą veiklą. Taip pat e, labai svarbu suprasti profesinės paslapties savoką. Ši savoka nėra taikytina, jeigu teisininkas e, dalyvauja e, neteisėtoje kliento veikloje. Slaptumo principas niekada negalios, jeigu teisininkas bando dangstyti neteisėtą kliento veiklą. Kalbant apie reglamentavimą, teisinės profesijos labai griežtai reglamentuojamos. Ir nors nėra europinio ligmens priežiūros institucijos, kaip ir kai kuriuose kitose sektoriuose, yra nacionalinės priežiūros institucijos, reglamentavimo institucijos, teisininkams galioja nacionaliniai įstatymai e, ir jie yra mm, prižiūrimi nacionalinių priežiūros institucijų. Tos institucijos mūsų nuomonė e, išduoda labai aiškės gairias, labai rimtai žiūri savo reglamentavimo veiklą ir teikia nariams reikiamus mokymus. Taip pat yra nemažai gairių ir etikos taisyklių ir nacionalinių, ir europinių, ir pasaulio lygmenių. Na, dažnai tyrimo įgaliojimai apima labai daug įvairių sričių. Fondai, patikos fondai, apie tai buvo kalbama ir pirmojo šios dienos diskusijų dalyje. Ir iš tikrųjų yra nemažai rizikos šiuose srityse. Ir šiuose srityse todėl galioja ir nacionalinės, ir europinės taisyklės. Yra standartų ir taisyklių, kalbant apie patikos fondų valdymą. Anglijoje, Velse, šalise turinčiose kitokią teisinę sistemą taip pat Australijoje, JAV. Patikos fondai e, vaidina labai didelį vaidmenį praktiškai visose sandoriuose. Ir turime pripažinti, kad e, patys e, patikos fondai tose teisinėse sistemose nereiškia jų naudojimas, kad jau yra automatiškai rizika. Taigi mūsų užduotis išsklaidyti ir neteisingas prielaidas apie patikos fondų naudojimą. Ir Richardas Frimstonas šiandien E, pasisakys šią temą, nes jis yra būtent patikos fondo ekspertas. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad e, teisininkai pasisako už aiškės, proporcingas ir praktiškai taikytinas taisyklės, um, užtikrinant um, kovą su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Pagrindinės teisės įstatymų viršienybė yra demokratijos kertinis akmuo ir mes um, iš tikrųjų visi laikomės būtent šio požiūrio ir manome, kad svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp reglamentavimo ir skaidrumo viena vertus ir pagrindinių teisių ir laisvių kita vertus, įskaitant ir teisę į privatų gyvenimą. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju Rupertui Manhartui ir suteiksiu žodį dabar ponui Vimais, Europos bankų federacijos vykdomajam direktoriui. Ačiū pirmininkė. Aš e, labai džiaugiuosi, kad e, pakvietėte mane dalyvauti šiame komitete. Jo. Atskleisti dokumentai parodo, kokia yra situacija mokesčių e, sistemoje ir kokios yra spragos. Taip pat parodo uh, Mm, galbūt kaip mes turėtume šias problemas spręsti. Pirmiausia, norėčiau trumpai priminti Europos bankų federacijos vaidmenį. Europos bankų federacija atstovauja bankų sektorių ir nacionalinės bankų asociacijas 32 Europos šalyse. EFTA šalyse ir ES šalyse. Ir mes atstovaujame daugelį komercinių bankų Europoje ir didelių ir mažų. Uh, Ji sukurta 1960-aisiais ir mes visada tvirtai rėmėme bendrą rinką ir Europos Sąjungą. Finansų e, rinkai mm, ir finansinių paslaugų vidaus e, rinką. Piriočiame e, sektor, mes veikiame vadovaudomėsi labai iškiomis taisyklėmis. Bankų sektorius e, šiandien yra vienas labiausiai reglamentuojamų ekonomikos sektorių ir tam yra rimtos priežastis. E, po to, kai prasidėjo krizė, daugelis reglamentų buvo peržiūrėta, reglamentų skirtų bankų sektoriui, įskaitant taisyklę susijusią su mokesčių skaidrumu ir kova su mokesčių vengimu. Europos bankų federacija visiškai pritarė šiems tikslams kovoti su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu ir mes už tai, kad pasaulinė finansų sistema būtų stabili, nes tai yra esminė prielaida mūsų egzistavimui. Pinigų plovimas, terorizmo finansavimas kelia didžiulį kelia grėsmę visam pasauliu ir finansų sistemos integralumui. Tie, kas dalyvauja nusikalstamoje veikloje, turi būti um, baudžiami, o bankai turi veikti tokiamis sąlygomis, kai uh, visiškai laikomasi įstatymu. Europos bankų federacija, aišku, e, griežtai smerkia suk, mokesčių sukčiavimą ir vengimą mokėti mokesčius, e, nes šie e, reiškiniai kelia grėsmę bankų sistemos stabilumui ir teisiniai, teisės viršenybei. Bankai kaip mokesčių rinkėjai ir institucijos veikiančios pagal kovos su pinigų plovimu direktyvą bendradarbiauja e, su kitomis atsakingomis institucijomis ir kovos su pinigų plovimu sėkmė pastaraisiais metais e, yra bendradarbiavimo tarp bankų ir kitų atsakingų institucijų pasiekmė pinigų plovimas, terorizmo finansavimas, mokesčių vengimas ir mokesčių sukčiavimas yra globalios problemos, reikalaujančios globalių sprendimų. Tie, kas vengia mokėti mokesčius, naudojasi įvairiais trūkumais nacionalinėse sistemose ir perkelia savo kapitalą į tas jurisdikcijas, kuriuose yra silpnesnė teisinė sistema. Taigi mes turime e, veikti globalių mastų tobulinti europinį požiūrį. Iš tikrųjų, ES struktūra mm, yra svarbi šiuo požiūriu. Yra trečiųjų šalių, kurios nebendradarbiauja, nebendradarbiaujančių jurisdikcijų. Šalis, kurios neturi atitinkamų standartų. Mes turime mm, siekti sėkmingo bendradarbiavimo su šiomis jurisdikcijomis. Ir tam, kad šių tikslų pasiektume, mes dirbame tarptautinėse ekspertų grupėse, dirbančiose su kova su pinigų plovimu ir mokesčių sukčiavimu. Ir aišku, daug bendradarbiaujame EBPO lygmenių, nes kas be būtų apie EBPO sakoma, tai yra labai svarbi institucija. Ir kaip m, m, sakė Vienas iš mano e, profesorių apie pažangą reikia gal, galvoti ir ją vertinti atsigręžus atgal ir pažiūrėti, koks kelias yra nueitas. Taigi turime pripažinti, kad EBPO e padarė tikrai daug, taip pat daug padaryta ES lygmenių. Mes teikiame mm, savo žinias, e, ekspertinės žinias paaiškinimus ir siekėme užtikrinti, kad bankams galiotų konkretus reikalavimai, konkrečios taisyklės ir kad būtų mažinama rizika. Rizikos mažinimas kaip žinote, gali iš tikrųjų padaryti neigiamą e, poveikį mm, skurdesniems ir besivystančiams šalims. E, taigi aš tikrai pritarčiau vienam iš anksčiau anksčiau kalbėjusiųjų, kad reikėtų mažinti biurokratiją. Ir, aišku, svarbu tobulinti mokesčių srities įstatymus. Pasaulis vis labiau, e, pasaulyje taikomos skaitmeninės technologijos. Ir reikia atsižvelgti į skaitmeninių technologijų pažangą. Būtina užtikrinti sklandų pereimą prie naujų technologijų. Jos e, turi padėti ir lengviau identifikuoti klientus. Jos taip pat e, padėtų nustatyti tokias taisyklės, e, kurios užtikrintų principo žino, kas tavo klientas taikymą. Taip pat turi būti atitinkamos priemonės, kurios užkirstų kelią nelegalioms veikoms. Mes atstovaujame bankų sektorių ir mes nuolat primename savo nariams, kad egzistuojančios taisyklės yra svarbios ir jų turi būti laikomasi. Vėlgi, galbūt reikėtų ieškoti iš tikrųjų naujų variantų, naujų sprendimų, nes mes matome, kiek yra duomenų, Panamos dokumentuose duomenų masė ir esu girdėjęs, kad 13 metų reikėtų vienam žmogui tos dokumentus perskaityti. Taigi vien duomenų kiekis yra didžiulė problema mums ir visai Europai. Ir sunku būtų labai apžvelgti konkrečių bankų e, veiklą. Atsakysiu jūsų klausimus, jeigu jų turėtumėte. Mais, would... Dėkuoju panui Mais, o dabar suteiksime žodį profesoriui Stefan Van Vegel. Tai yra PricewaterhouseCoopers eh, atstovas atsakingas už mokesčius. Dėkuoju pirmininkė, labą rytą komiteto nariai. E, Aš esu kalbėjęs ir e, taip pat e, mokesčių komitete ir man labai džiugu dabar dalyvauti jūsų klausimuose. Turiu pasakyti, kad ir kitos organizacijos atstovaujantis asmenys suvoja tam tikrą sektorių, atspindi jį ir aš galbūt e, išlendu kaip yra neįprastas kalbėtos, bet aš manau, kad mano pateiksiamos mintis irgi galės būti naudingos ir papildys kitas kit, įsakytas mintis. Aš panagrinėjau, kad jūsų tyrimo komiteto mandatas yra labai platus, daugelis e, iš e, kompetencijų susijęs su ES valstybių teisės aktų įgyvendinimo tikrinimo, ypač e, tokiuose srityse kaip pinigų plovimas, mokesčių vengimas. Ir taip pat e, tenai buvo nurodytas ir pinigų e, plovimas bei mokesčių vengimas valstybėse. Ir aš pats su Pricewaterhouse Cooper atstovas atsakingas už mokesčių politiką, tai yra mokesčių sistemas, mokesčių administravimas ir nesu pinigų plovimo klausimų ekspertas. Bet e, aš kalbėjausi su pirmininku, komiteto pirmininku ir pasakiau, kad kai mane pakvietė į komitetą, aš kreipiausi į mūsų kompanijos kolegas ir prašiau man padėti, kad e, būtų surasti pinigų plovimo klausimo ekspertai ir padėtų man parengti pranešimą. Jie tikrai man padėjo atsakyti į raštų užduotus klausimus ir e, atsakymus sekretoriatas, man atrodo, išplatino vakar. Tai jeigu aš nepakankamai atsakiau į klausimus, tai tik tai dėl to, kad e, man tiesiog e, galbūt pritruko kompetencijos ir jeigu jums dar reikės kokios nors informacijos, aš galėsiu kreiptis į savo kolegas ir pateikti samesnius atsakymus. Ką kaip pradėsiu? Pirmiausia, pristatysiu PricewaterhouseCoopers. Labai trumpai pristatysiu mūsų perspektyvą ir kaip mes teikiame Mm, mokesčių konsultacijas ir panašiai. Tai mūsų įmonė yra plati, e, dirbame mokesčių srityje, e, dirbame 154 valstybėse, mūsų kompanijoje dirba daugiau nei 2000 darbuotojų. Mūsų tinklas yra firmų, bendrovių tinklas kurias sieja bendri standartai. Tie standartai yra paslaugų kokyba, valdymas, nepriklausomumas, rizikos valdymas ir bendri standartai. Tie standartai yra valdomi bendrai, e, o kiekviena, e, kiekvienas padalinys dirbantį šalyje dirba nepriklausomai. Taigi mes dirbame įvairiose jurisdikcijose, mums taip pat pagalba teikia ir mokesčių specialistai, o įvairios mūsų pateiktos rekomendacijos e, buvo panaudotos kuriant įstatymus daugelį valstybių. Ir kaip suprantu, ir jums gali būti naudingos. Dabar dar labai trumpai keletą dalykų praleisiu. Pakomentuosiu mūsų veiksmus e, kovos su pinigų plovimo srityje. Mūsų tinklas parengė mūsų firmoms, kompanijoms privalomus standartus įgyvendinant kovos su pinigų plovimu reikalavimus. Tai yra tokie mūsų tinklui privalomi įsipareigojimai. Taip pat skiriamas e, vyriausiasis e, specialistas, kuris prižiūri, kaip e, tinkamai yra įgyvendinami gyvenimos procedūros, kaip yra vykdomi metiniai mokymai, taip pat kaip yra tų reikalavimų laikomasi, Tai mūsų tinklo reikalavimų laikymosi procesas yra kontroliuojamas ir taip pat tam skiriamos pakankamos išlaidos. Kaip sakiau, rengdamasis posėdžiui, aš susitikau su specialistu Niderlanduose, mano šalyje, kuris atsakingas už e, priežiūrą. Ir labai įdėmiai klausiausi, kaip jisai pasakojo, kaip tas liekamas darbas. Ir man paliko įspūdį, kaip šis procesas yra prižiūrimas, atliekamas. Taigi man labai buvo džiugu sustikti su šiuo specialistu. Taigi, šalia mano minėtos veiklos, kovos su korupcija, su pinigų plovimu, mes taip pat turime tam tikrą ir e, elgesio kodeksą, kuris apima mūsų kompanijos darbuotojus. E, Ir pacituosiu vieną mm, citatą. Mes nieko neprisinam prie pinigų plovimo ar korupcijos, mes gerime savo klientus ir e, laikomės tarptautinių kovos su pinigų plovimo standartais. Ir jeigu yra įtarimų, kad yra nusikalstama veika, mes imamės veiksmų. Citatos pabaiga. Tai yra citata iš Elgesio kodekso. PVC e, nariai kasmet e, dalyvauja mokymuose e, kovos su korupcija ir pinigų plovimu srityje. Dar labai trumpai paminėsiu ir kitą temą. Tai kaip mūsų tinklo patarėjai vykdo savo veiklą, kaip patarinėja klientams. Mūsų tinkle yra E, taip vadinamą skyrius, kuris kovoja su tarptautiniu nusikalstamumu. Aš net buvau nustebęs, e, sužinojau, kad e, čia dirba be, be maž 3 tūkstančiai darbuotojų, teisininkai, informacinių technologijų specialistai ir jie dirba 83 trejose valstybėse ir jie turi pakankamai daug patirties kovojant su nusikalstamumu, su pinigų plovimu ir įvairiomis procedūromis. Uh, jie net rengia tam tikras priemonės. Buvo sustikęs su e, šio komandos nariais, kurie paaiškino atliekamo darbo pobūdį ir kaip jie teikia patarimus klientams. Dar keletą žodžių dėl mokesčių vengimo. Čia kalbėsiu trumpai. Mūsų tinklas taip pat turi ir e, Elgesio kodeksą mokesčių srityje. Ir atsakydamas į klausimus, aš citavau vieną iš kodekso vietų. Ir galiu čia pakartoti. Mes neteikėme. Mes teikėme mokesčių patarimus ir grindžiame savo patarimus vien tik tai faktais. Mūsų patarimai taip pat remiasi supratimu, kad e, klientai taip pat e, laikysis įstatymo, o taip pat ir leis mokesčių institucijoms e, patikrinti jų vykdomą veiklą. Citatos pabaiga. Dar keltą žodžių dėl mokesčių vengimo. Žinau, kad jūs daug dirbate prie mokesčių vengimo ir pinigų plovimo klausimų yra tiek e, aš mokesčių komitete irgi sakiau panašią mintį, kad e, per keletą pastarųjų metų mes e, suradome nemažai būdų, kaip tarptautinės mokesčių taisyklės tapo veiksmingesnis. Daug veiklos atlieka EBPO, bet taip pat ir Europos komisija. Ir Mes taip pat dirbame iš vien kartu su šiomis dviejomis institucijomis ir jos yra mūsų klientai. Nekartosiu to, ką aš jau kalbėjau taksi komitete, bet aš turiu tik tai priminti, kad po pastarojų metų buvo, įvyko nemažai pasikeitimų. EBPO, mano supratimu, atliko didžiulį darbą e, patvirtinama BEPS veiksmų planą, o taip pat ES buvo įgyvendinta ir kovos su pinigų plovimu direktyva, kuri perėmė BEPS standartus. Dar, jeigu pirmininkė leisite, aš norėčiau keletą žodžių tarti dėl mūsų nuveikto darbo, mūsų tinkle. 15 Liepos 15 dieną buvo peržiūrėtas e, Elgesio kodeksas mokesčių srityje ir mes įtraukėme principą, kad e, patarimas mokesčių srityje yra teikiamas pagal tam tikras aplinkybės ir atsižvelgiame į e, suinteresuotų šalių keliamą riziką ir atsižvelgiame taip pat į gerokai platesnį kontekstą. Ką tai reiškia? Žinoma, tai yra tik tai tiesiog tam tikras e, teiginys, bet paskiau mes 25 didžiausiose e, mūsų tinklo firmose įsteigėme tam tikrus e, mokesčių padalinius. Ir jų darbą jų darbas techniškai pasiteisino, tik tai kilo klausimas, ar mes galėjome teikti mokesčių patarimus, žvelgiant iš mokesčių politikos pusės. Taigi tokius teikiamus patarimus mes dar turime tikrinti ir įsiaiškinti, ar tai yra tikroji mūsų kompetencija. Bet kokiu atveju visose, visų 25 valstybių šių mokesčių departamentų vadovai susirenka ir diskutuoja, ieškodami konvergencijos, bendrų vardiklių ir manome, kad tokia mūsų veikla gali labiau atliepti į visuomenės poreikius. Ačiū. Ačiū profesoriui Van Vėl. Ir dabar jūs. Uh, tikrai suteikėte daug naudingos informacijos visiems parlamento nariams, kurie dalyvauja klausimuose. Taigi mes daug maž ir neatsilikome nuo mūsų numatyto laiko. Tikiuosi, kad vertėjai dar mums skirs papildomų minučių. Taigi pradėkime nuo bendra pranešėjo. Pradėsime nuo pono Kofordo. Ačiū. Aš kreipiuosi jūs e, konkrečiais klausimais. Pirmiausia, poni Manhart ir jūsų teisininkų asociacija. Jeigu pažvelgtumėme į Panamos dokumentus, pamatytumėt, kad ten yra labai daug pavardžių ir pavadinimų, kuriuos e, mes esam girdėję. Pavyzdžiui, Kristofas Solingeris e, yra buvęs e, e Šveicarijos vienos iš įmonių žinomų teisininkas. E, Ir dabar Šveicarija sako, kad nieko bendro su neturi. Betgi iš esmės, jūs žinot, kas, koks yra jūsų darbas ir žinot, kokie jūsų klientai. Jeigu pažvarėtumėt į e, citatas, e, kaip tie teisininkė save apibrėžia, tai pamatytumėt, kad jie sako, mes užtikriname savo klientų privatumą. Ir jūs aiškiai žinot, kam tas privatumas yra vartojamas. Taigi jūs gal galėtumėte pakomentuoti, kaip užtikrinti, kad teisininkų suteikiamas privatumas nebūtų vartojamas nelegaliems tikslams. Kiek jūs už tai esate atsakingi? Ir dar klausimas dėl PricewaterhouseCoopers. Mes visi žinom, kokių uh, e, buvo blokavimo faktų iš Luksemburgo, du jūsų darbuotojai, uh, kurie buvo informatoriai, buvo uh, užblokuoti. Taigi, kaip jūs dabar apsaugote savo informatorius? Ar numatote kokias bendras priemonės, kurias galėtume pritaikyti pasaulyje ar Europoje? Uh, Kaip galėtume išvengti tokio pobūdžio skandalų? Ačiū. Kas pradės, ponas Manhant? Kalbant apie privatumą ar profesinį slaptumą ar teisinės privilegijas, toks buvo jūsų klausimas. Labai svarbu suprasti pačias savokas, pačią koncepciją. Kas yra profesinis slaptumas? Tai yra veikla, kurią leidžiama nuoširdžiai keisis informacija tarp kliento ir teisininko. <clears throat> Taip, e, slaptumas yra suprantamas ir labai didelimi e, tokia nuostata yra priimtina ir teisės sistemoje, ir teisingumo sistemoje, net ir Europos žmogaus teisų teisme. Be to, taip administruoti teisingumą, nes reikia atviro ir patikimo informacijos atskleidimo tarp kliento ir teisininko, kad būtų galima dirbti, kad būtų galima klientą apginti ir apsaugoti teisės, teismo bylose. Kitas dalykas labai svarbu suprasti profesinio slaptumo koncepcijos savokos ribas. Ir čia turbūt jūsų klausimas ir tampa aktualus. Jūs kalbate apie um, pelną, apie mokesčių deklaracijas. Apsauga neturi būti nelegali. Mes nenorim pasakyti, kad teisininkai elgesi nelegaliai. Kitas dalykas - profesinio slaptumo ribos e, yra nustatomos didelė dalimi ir dėl pinigų plovimo taisyklių apribojimų. E, jeigu viena ar kita veikla yra aptarta direktyvose ir yra įtarimų, kad vyksta pinigų plovimas, tai teisininkas privalo įtartinas operacijas išviešinti, apie jas pranešti. Taigi yra labai aiškus apribojimai, jeigu vyksta nelegali veikla. E, tai profesinio slaptumo nuostata negali būti taikoma. Jūs kalbėjote apie Panamos duomenų atskleidimą ir tai buvo susiję su dviejų te, Vokietijos žurnalistų a, apskaitos knygų atvėrimu. Taip, tie žmonės yra teisininkai ir gali būti, kad a, jie a, yra ribojami tam tikrų nuostatų, bet a, mūsų organizacijoms būtent tai labiausiai rūpi, kaip elgtis tokiais atvejais. Ja. Ačiū profesorius Fanveil. Šio. Taip, labai trumpai. <clears throat> Noriu pasakyti, bendrai Elgesio kodeksas, apie kurį aš kalbėjau, yra labai aiškus ir jis e, e, ragina PricewaterhouseCoopers įmonės e, kalbėti ir pranešti viską, ką žino apie vietos ar kitas įmonės. Informatorių apsaugos politika yra sukurta labai aiški. Atsakant į jūsų pirmąjį klausimą, Aš turėčiau priminti straipsnį, apie kurį kalbėjau savo pradžioje, pradinėje kalboje. Ir aš prašau kolegų, kurie kuria informatorių apsaugos taisyklės, atsakyti į jūsų klausimą vėliau. Paprašysiu, kad atsakytų vėliau. Ačiū. Ar ponas Maisnai norėtų ką papildyti? Pita, ja, Pita Jačiak toliau. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. <clears throat> Įžanginėse kalbose girdėjome daug maž, kad pinigų plovimas, mokesčių vengimas ir apgailėtina veikla, tačiau jos mastas vis tik išlieka milžiniškas. Ir tokios veiklos nebūtų, jeigu nedalyvautų tarpininkai. Todėl aš čia išvelgiu nemažai prieštaringų komentarų. Konkrečiai, atsakymuose raštu, kurį gavom, pavyzdžiui, iš CCBE, e, matome, kad negali būti suteikta informacija apie e, nacionalinių advokato asociacijų veiklą susijusią su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Todėl aš norėčiau sužinoti ne tik CCBE, bet ir kitos institucijos. Uh, Koks tada yra jūsų interesas išaiškinti pinigų plovimą ar mokesčių vengimą? Jeigu kalbam apie jūsų narių, jūsų klientų statistiką ir faktus, jeigu jūs nieko negalite padaryti. Ir bendresnio pabudžio klausimas, norėčiau sužinoti, ar Panamos dokumentai ir kiti atskleisti duomenys neiššaukė jūsų e, profesinėme pasaulyje diskusijų, ar teisingai buvo pasielgta, ar viskas buvo e, gerai suvaldyta, galbūt jūsų profesijos įvaizdį dabar reikės gerinti, pritaikant tam tikras vidinės priemonės. Ačiū. Ačiū, kas norėtų atsakyti, ponas Mais. Ačiū. Tokios kaip mūsų institucijos pirmiausia yra suinteresuotos, kad egzistuotų e, reglamentavimo bazė, kuri realiai būtų funkcionuojanti. Aš prieš daug metų pradėjau e, nuostatų e, laikymos, reikalavimų laikymosi pusę svarstyti. Dar 96-99 metais aš pradėjau svarstyti pirmosius e, pinigų plovimo įstatymus, kurie buvo priimti. Ir viena iš didžiausių problemų buvo kalibracija. Problema yra ta, kad duomenų mastai yra milžiniški. Niekas iš tiesų nežinojo, apie kokias sumas kalbame, niekas nežinojo, apie ką reikia pranešti. Gali būti, kad netgi apie vietos e, maisto parduotuvę buvo pateikiama informacija. O aš būčiau norėjęs tokio sprendimo, kuris būtų mums aktualesnis turi būti parengtas įstatymas ir jis turi būti sukalibruotas bendradarbiaujant su teisė, teisės įgyvendimo institucijomis, nes mes turim kalbėti apie realias įtartinas operacijas, o ne jūsų e, kaimo maisto prekių parduotuvės apskaita. Todėl mums reikia aiškesnės teisinės bazės, kad mes aiškiai žinotume, kam tokia tokios teisinės nuostatos yra skirtos. Dėl tos priežasties iš aš minėjau naują susitarimą, kuris prilyksta pasikeitimui. Uh, dabartiniai sistemoje, nes e, biurokratinė sistema turėtų būti pakeista veiksmingesnė sistema. Dėl Panamos dokumento, aišku, tai sukėlė didelį šoką visiems, piliečiams, įmonėms, visiems. Ir mano nuomonė, tai be abejo iššaukė diskusijas visuose bankuose. Aš įsivaizduoju, kad visuose valdybose yra įstatymo laikymosi skyriai. Ir visi pradėjo svarstyti, ką dabar daryti. Daugelie valstybių nacionaliniuose parlamentuose buvo organizuojami klausimai ta tema, bet vis tik tai turime pasakyti, kad net ir po bankų, bankininkistės sektoriaus e, krizės uh, E, mes vis dar neatsakėme klausimo, kas yra negerai. Jeigu yra Panamos e, duomenys vienaip ar kitaip susijęs su mano bankais, tai kenkia visai bankininkistės sistemai. Kaip mes galime pataisyti jos reputaciją? Daugelį valstybių dabar vyksta diskusijos apie tai. Yra kalbam apie tai, koks turi būti bankininkų elgesys. Junktinėje karalystėje apie tai kalbėta, Niderlanduose, daugelėje kitų valstybių. Ir apie tai diskutuoja ir teisininkai, E, kurie sako, gal reikėtų sukurti kažkokią tai priežiūros sistemą ar elgesio kodekso įgyvenimo sistemą. Aš žinau, pavyzdžiui, kad e, ACC e, turi elgesio kodekso bandomąjį modelį dabar. Um, would... Dabar kolega iš, uh, iš ACC. Man buvo labai įdomu išklausyti viską, ką jūs sakėte. Didžioji dalis problemų, apie kurias jūs kalbėjote, uh, yra susijęs su mokesčių vengimu, mokesčių uh, apėjimu. Visi teisininkai tiki, kad teisės viršenybė turi dominuoti ir manome, kad įstatymų turi būti laikomasi, toks yra mūsų darbas. Šįryt buvo pasakytas vienas e, dalykas. Aš pats esu Anglijos ir Velso uh, e, teisininkų asociacijos narys, taip pat aš esu uh, E, Europos Sąjungos atitinkamų komitetų narys. Ir mums labai įdomu visuomet yra dalyvauti diskusiją, kuo skiriasi mokesčių vengimas ir mokesčių pėmimas. Anksčiau skirtumą atspindėjo kalėjimo sienos storumas. Uh, Bet dabar e, jau to nebeužtenka. Mes turim kalbėti apie tai, kas yra priimtina, kas nepriimtina. Ir visiems mums yra labai e, didelis galvos skausmas, kaip tą nustatyti. Tradiciniai teisininkai, kurie stengdavosi įgyvendinti įstatymą, daugiau nebepasiteisina. Bet jie turi mums padėti išsiaiškinti, kur yra ta riba tarp vengimo, priimtino mokesčių vengimo ir nepriimtino nelegalaus mokesčių vengimo. Jeigu mano klientas mano, e, kad E, jeigu permes pinigus e, savo vaikams po mirties, e, tai ar tai bus priimtina ar nepriimtina, arba jeigu savo sutoktinio ar sutoktinės pinigus perims, ar reiks mokėti mokesčius ar ne, norės greičiausiai jų išvengti. Toliau, EPP narys Darius Rosati. Ačiū pirmininkė ir aš noriu padėkoti tribūnoje sėdintiems svečiams už labai įdomias uh, pastabas, tokia labai aktuali tema. Tris klausimus turiu. Du iš jų bus skirti ponui Manhart. Jūs sakėte, kad teisininkai ir jūsų kolegos, tarp kitko, parėmė, yra įstatymą besilaikantys žmonės. Paprastai jų veiklą riboja tam tikri standartai. Ir jūs sakėte, kad tam, kad įvyktų bankinė operacija ar būtų pritaikytas teisės e, aktas, kiekvienas teisininkas turi žinoti kliento tapatybę. Tačiau per ankstesnę diskusijų dalį mes girdėjome, kad tie tarpininkai, kurie padeda e, vykdant tą nelemtą pinigų plovimo veiklą ir pinigų vengimo veiklą, e, maždaug pusė jų yra teisininkai. Tie turto valdytojai, vadiname, yra teisininkai o visi kiti yra apskaitininkai, bankininkai, finansų valytojai ir panašiai. Taigi mano klausimas toks, kokiu mastu teisinė profesija, teisininkai yra susiję su vadinamoju kūrybišku įstatymu laikymosi. Ta prasme, kad Nepažeidžiant įstatymų, turi būti randama būdų klientams apeiti įstatymus ir prisidėti prie tos e, nelemtos praktikos. Norėčiau, kad jūs apie tai pakomentuotumėt. O mano antras klausimas yra apie reglamentavimą. E, teisininko profesija bendrai yra e, savi reguliuojama turime advokato asociacijas, nustatytą Elgesio kodeksą, kurio turi laikytis visi teisininkai. Ar jūsų nuomonė to pakanka? kad išvengtume to kūrybiško įstatymo laikymosi. Kad išvengtume tokių aplinkybių, kai įstatymo raidės yra laikomasi, tačiau įstatymo dvasia yra pažeidžiama. Kokia jūsų nuomonė apie skirtingų teisininkų profesijos reguliavimo priemonių sukūrimą? Pavyzdžiui, galbūt valstybė galėtų sukurti išorinės valdymo sistemas. Ar tai nebūtų naudinga? O jeigu jūs manote, kad tai nenaudinga, tai kaip tada galėtumėm sukurti patikimesnę savireguliacijos sistemą? Ir paskutinis klausimas e, ponui Mais, jeigu jūs leisime, ponė pirmininkė, e, visoje šioje veikloje e, dalyvauja labai daug institucijų, labai daug žmonių, bet bankai turbūt yra svarbiausia šio proceso grandis. Ir dažniausiai būtent jie persiunčia fondus. Ar būtų jūsų nuomonė įmanoma įvesti tam tikrus pinigų pervedimų apribojimus. Jeigu nėra nurodyta kliento tapatybė ir nėra gauta informacijos apie jo mokestinius įsipareigojimus banke. Ar nebūtų įmanoma a, bankams pritaikyti tokius reikalavimus, kad tais atvejais, kai kyla įtarimas, jog mokesčiai nesumokėti, bankas tiesiog atsisakytų padaryti pavedimą. So Ačiū. Nelabai daug laiko beliko klausimams atsakyti, bet gal ponas Manhart pabandys. Pabandysiu viską teisingai sudėlioti, kaip mes girdėjome per pirmąją diskusijų dalį. Didžioji dalis tarpininkų yra turto valdytojai. Jie nėra teisininkai, jų jokių reglamentai nevaldo, nesaisto. Antras dalykas, apie ką mes girdėjome ir tai išaiškėjo ir Global Witness ataskaitoje šyrit. Nepavyko jiems surasti nei vieno teisininko, kuris elgtųsi nelegaliai. Taigi viską teisingai pasakykime. Nėra jokių faktų rodančių, kad teisininkai dalyvautų pinigų plovime. Aišku, yra turbūt nerašytinių atvejų, kai teisininkais yra piknaudžiaujama. Bet mūsų nuomonė e, reguliavimas pasiekė tą lygmenį, kai e, žmonės bando apeiti teisininkus. Kitas klausimas. Ar e, reguliavimo, savireguliavimo pakanka? Skirtingai negu pasaruoju metu pateikti ES pasiūlym, įstatymų pasiūlymai, aš manau, kad dabar reikėtų dėmesį sutelkti į efektyvumą. Fatah FATF parodė, kad reglamentavimo efektyvumas yra svarbiausias veiksnys. Taip pat pažiūrėkime, kur dabar vykdomas reguliavimas. Anksčiau uh, buvo kitokios priemonės, dabar turime kovos su pinigų plovimu direktyvą, joje numatytos naujos priemonės, reguliavimas priežiūra pakoreguoti. Taigi savireguliacija yra veiksminga priemonė kovoti su pinigų plovimu. Okay. Im äh, Fall von Toliau, Pricewaterhouse Cooper, e, kiek žinau, tvirtino, kad 3000 žmonių dalyvavo tikrinėme to savireguliavimo. Ar tikrai taip yra ir bankininkistės sektoriuje? Aš neturiu tikslių skaičių, bet e, e, reikalavimų laikymosi departamentuose dirba labai daug žmonių. Ir jeigu jūs kalbėt apie bankininkistę, tai turim kalbėti apie rizikos valdymo skyrius arba reikalavimų laikymosi skyrius. Neseniai Financial Times e, E, pranešė, kad HSPC 3000 e, naujų žmonių, kurie bus atsakingi už reikalavimų laikymosi tikrinimą pasamdė. Tai yra milžiniškas skaičius. Remark. Vienas tik pastebėjimas dėl tų 3000 žmonių. Kai aš paminėjau tą skaičių, turėjau galvoje to žmonės, kurie uh, PricewaterhouseCoopers sistemoje padeda uh, dirbti su kova su pinigų plovimu ir kitais panašiais dalykais. Jie yra bendresnio pobūdžio. Ar dar kas norėtų atsakyti į trečią klausimo dalį? Taip, labai paprastai. Mano nuomonė yra neįmanoma padaryti pavedimą, jeigu klientas yra neidentifikuotas. Pavyzdžiui, pažiūrėkite į bankus. Jeigu jūs esat nežinomas klientas, jūs nieko nepadarysit. Jūs turite būti klientas, kad kažką nuveiktumėt. Jeigu, pavyzdžiui, nežinau, ar mano bankas norėtų papasakoti, pavyzdžiui, jeigu aš noriu atidaryti einamąją sąskaitą, bus prašoma, kad aš nors vieną euro centą perveščiau. Bet ir už tai jau turės būti e, identifikuotas e, pervedimo autorius. Visada yra identifikuojamas e, klientas mokėjimus bankas gali sustabdyti ir jeigu pinigai yra pervedami e, visas dalyvaujančias dalis, tai turi būti daroma. Ir galiausiai kalbama apie tai, kad milžiniški duomenų kiekiai e, mokėjimų sistemose cirkuliuoja. Dažniausiai bankai pasirenka saugesnė pusė ir mažina riziką. Bankai atsisako pervesti netgi pinigų e, kam, žmonėms, kuriems to labiausiai reikia, jeigu kyla įtarimų dėl tų dėl to poreikio. Taigi viskas yra gerai sukalibruota. Šo, šo. Na ir dar labai trumpai aš norėčiau pasakyti. E, pone Kaiser, mes kalbam apie pinigų plovimą, bet taip pat, kalbam, kai kalbam apie fiskalinį keitimas informaciją, skaitant ir pagal fatką, e, turime suteikti atitinkamą informaciją ir, pavyzdžiui, uždarydami sąskaitas. Ir tai, tai dažniausiai yra daroma palaikant ryšį su teisininkais. Toliau, analizė dots. Ankišin. Ačiū, aš labai atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti šiame posėdėje anksčiau, stebėjau viską per internetą, ant rankų laikydama kūdikėlį, bet jeigu aš ją atsineščiau čia, turbūt per daug įsiaudrintų. Labai atsiprašau, kad netėjau į salę. Uh, Trys trumpi klausimai. Pirmiausia, per pirmąją diskusijų dalį buvo paminėtas klausimas, kad interesų konfliktas iškildų labai didelis tarp teisės konsultantų ir auditorių, jeigu jie turėtų patarti mokesčių kompetitingas institucijas, ypač besivysančiose šalise. Bet taip pat mes turime suprasti apie tai, kad tie žmonės konsultuoja tarptautinės įmonės ir stambes bendrovės tarptautiniu mastu. Kaip galime užkirsti kelią interesų konfliktui? Kitas dalykas, ar atidus stebėjimas gali apsaugoti vyriausybės, e, konsultantus ir netgi plačias tarptautinės bendrovės, kas tą stebėjimą ir kontrolę galėtų užtikrinti. Kitas dalykas, kokių konkrečių žingsnių gali tarpininkai e, imtis po to, kai buvo atskleisti Panamos dokumentai, užtikrinant, kad e, naudą gaunantis savininkas, pelningas savininkas būtų įvardintas. Per ankstesnę diskusiją viena iš kalbėtojų sakė, kad mes neturėtumėm klausti, kada verslo valdytojai mano, kad reikia slėpti uh, pelningą savininką. Greičiau reikėtų paklausti, kada jų nuomonė nereikia slėpti, tai būtų lengviau išsiaiškinti. Kitas dalykas, ar verslo valdytojai, tie tarpininkai neturėtų būti reikalaujami informuoti Europos komisiją apie visas struktūras, kurios yra susijusios su valstybėmis, kurios yra ES mokesčių rojų sąraše. Dar vienas dalykas. Buvo kalbama apie patikos fondų teisėtą vaidmenį. Taip, jie atlieka tam tikrą legalų vaidmenį, bet Panamos dokumentuose uh, 1600 e, kartų yra paminėti įvairiausi patikos fondai. Ir e, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad didžiausi korupciniai tyrimai yra susiję su patikos fondų panaudojimu, nes patikos fondai yra labai didelė kliūtis atliekant civilinių ir e, baudžiamųjų bylų e, tyrimus. Ačiū, kas pradės. Yeah, please, Professor Vail. Yeah, thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you, uh, Ms. <clears throat> ačiū pirmininkė, ačiū pana Dodds. Dėl interesų konflikto pirmiausia, tai yra tikrai pažįstamas klausimas, nes apie jį kalbėjome ir mokesčių komitete. Man tai atrodo labai sudėtinga tema, galvojant apie tai iš tokios skaitmeninės perspektyvos, tarsi atrodytų, kad e, e, konsultuojami turėtų būti arba e, vyriausybė, arba mokesčių mokėtojai. Bet daug besivystančių šalių kreipėsi į didįjį ketvirtą, prašydamos pagalbos ir formuojant mokesčių sistemas ir formuojant mokesčių administracijas. Tai viešojo ir privataus e, sektorių bendradarbiavimas, kuris vis stiprėja, panašu. Panašu, kad tikrai įsibėgėja. Aš nesakau, kad būtinai susilaukia visiškos paramos, bet e, iš tikrųjų stiprėja tas bendradarbiavimas. Tai klausimas būtų ar rinktis skaitmeninį metodą, ar reikia naudotis didelėmis organizacijomis, kurios turi valdymo patirties. Ir dar vienas klausimas, kaip užtikrinti, kad nebūtų interesų konflikto. Jeigu pasivimas pas interesų konfliktas, jeigu organizacija aptarnauja abiejų rušių klientus, taip sakant, tai turime grįžti prie skaitmeninio požiūrio. Būtina suprasti, kad konsultuojamos negali būti abi pusės. Uh, Tai vyriausybės konsultacinė komanda yra ta e, grupė, kuri dirba su vyriausybėmis. Bet ji nebegali konsultuoti kitų klientų, naudodamasi tą informaciją, kuri gavo iš ankstesnės veiklos. Tai mes suprantame, kad čia yra labai jautrus klausimas. Ponas Mais, Taip, interesų konfliktas visada sudėtinga problema, ypač vienoje bendrovėje ir yra pora būdų. Mm, tai spręsti pirmiausia teisiniai būdai. Aišku, būtina mm, užtikrinti, kad laikomasi visų e, reikalavimų. Vis dėlto problema su bankais yra ta, kad e, bankai su klientais kontaktuoja labai daugeliu ligmenų ir yra daug įvairių lygmenų darbuotojų ir yra tokia rizika, kad netgi jeigu padarytas kažkokios klaidos susijusios su, pinigų, su kova su pinigų plovimu, tai kažkur regioninių lygmenių filialo kasininkas, tarkime, yra nubaudžiamas, bet iš esmės problema neišsprendžiama. Mums svarbu iš tikrųjų nustatyti tokios neteisėtos veiklos praktikas, tokias dilemas, taip sakykime, jas išnagrinėti ir užtikrinti, kad jų nebeliktų praktikoje. Ačiū trumpai apie tikrąją nusavybę ir patikos fondus. CCB ir kitos profesionalų organizacijos labai glaučiai bendradarbiauja e, su EBPO ir kitomis e, organizacijomis, e, siekdama apibriežti, kas yra tikrasis savininkas. Viena iš problemų Europoje yra ta, kad mes turime skirtingas teisės formas - civilinė teisė ir bendroji teisė. Ir šiuose sistemose yra skirtingos nuostatos, skirtingas supratimas, bet profesionalai tikrai daro viską, ką galėdami, kad bendri ataskaitų teikimo standartai galiotų visiems. Ir šiandien nebuvo dar kalbėta apie tai, kad FATF turi tam tikrų e, silpnų pusių ir na, dėl to tenka tik apgailestauti. Ačiū. Toliau vanas Lėna iš ECR. Pone Lerner, kalbėsiu suomių kalba, pirmininkė. Ačiū. Ačiū e, Jums visiems už jau atsakytus klausimus, o mano klausimas ponui Vėgel. PricewaterhouseCoopers. Tai yra bendrovė, kuri per pastarosius porą metų labai um, intensyviai dirbo mokesčių srityje, konkrečiai, pažiūrėjau, su LuxLeaks. Uh, Ji teikia konsultacinės paslaugas didelėms įmonėms Luksemburge, teikiate konsultacijoms įvairiems asmenims, teikiate informaciją apie įvairias pasirinktis, alternatyvas, kurios egzistuoja. Bet tai, ką jūs dabar sakote, tarsi prieštarauja tai ankstesniai praktikai. Uh, Galbūt e, iš tikrųjų tokios konsultacinės paslaugos mokesčių srityje e, turėtų ateityje būti panaikintos, nes tai nesuderinama su dabartinėmis mokesčių, sistemo, mokesčių sistemomis ir jų valdymu. Ačiū už klausimą, aš e, tikiuosi, kad e, teisingai supratau. Pakartosiu galbūt klausimą, ar teisingai supratau, bet jūs išvelgėte prieštaravimą tarptų teiginių, kuriuos aš šiandien išsakiau, dėl kovos su pinigų plovimu ir atitinkamų tikrinimu. Ir vengimo mokėti mokesčius draudimu. Ir konsultacinių paslaugų teikimo tiems klientams, kurie buvo, apie kuriuos informacija buvo skleista per LuxLeaks, ar taip aš supratau. Taip, klausimas būtų, ar nebūtų sažiningiau, jeigu toks mokesčių planavimo procesas būtų apskritai uždraustas. Galbūt turėtų veikti viešųjų pirkimo e, sistemos, kurios užtikrintų, kad tikrai laikomasi teisės normų. Ačiū už patikslinimą. Aš e, galiu atsakyti labai tiesiai ir tiksliai. Matau, kad yra labai aiškus skirtumas tarp um, pinigų plovimo ir um, mokesčių vengimo. Nepaisant uh, to, kas čia anksčiau buvo pasakyta, mokesčių vengimas ar mokesčių planavimas yra atskiras, um, atskira tema. Ir mūsų tinklas labai griežtai žiūri į pinigų plovimą ir mokesčių vengimą. O kalbant apie mokesčių planavimą, čia tik pakartosiu tai, ką esu sakęs ankstesniuose klausimuose. Kalbant apie mokesčių planavimą, mes turime galvoti apie globalų kontekstą, kur valstybės konkuruoja savo mokesčių sistemomis ir tai daro įvairiais būdais. Pavyzdžiui, mokesčių tarifais mokesčių sistemos konkrečiomis nuostatomis ir tarptautiniu mastu yra pripažįstama, kad tokios mokestinės konkurencijos elementai, kai kurie elementai e, yra žalingi, e, daro žalą pasauliniai mokesčių sistemai, e, yra nesusijami ir BEPS, ir Europos komisijos atliekamas darbas, iš tikrųjų siekiama siekia panaikinti nesveiką mokesčių konkurenciją. Ir aš sakau nesveiką, nes yra ir sveika mokesčių konkurencija. Ta taip pat reikia pripažinti. Ką mes dabar matome, matome, kad procesas tebe vyksta. BEPS priemonės e, vis dar tebe gyventinamos ir aš manau, kad e, mokesčių planavimo laisvė vis mažėja Bet procesas dar nesibaigė ir mes turime pripažinti, kad konkrečios valstybės atlieka labai svarbu vaidmenį, e, kuriant bendrą pasaulinę sistemą. O tarptautinis bendradarbiavimas šiuo požiūriu būtų labai svarbus elementas, būtent sprendžiant tą pasitikėjimo krizę, kuri kilo šiandien. Ačiū. Ačiū Louis Michel Alde vardu. Pradžioje norėčiau prisipažinti, kad labai susižavėjau jūsų pasisakymais ir jūsų kalbų kokybė. Tikrai čia nėra jokio pavojaus, kad iškės kokia nors grėsmė, jūs galite mus apsaugoti. Tai yra politinis klausimas, tai nėra labai tikslus klausimas. Koks jūsų manimu yra teisėtų dokumentų nuošimtis visuose Panamos dokumentuose. Bet e, teisėtų, tačiau neetiškų. Turiu klausimą ir ponui Manai. Mark Beno, kuris yra Panamos dokumento advokatas, teigia, cituoju, aš netikiu offshore paslaugų, nes tai būtų tiesiog e, turgus ir tai nėra tas pats, kas teikti teisinės paslaugas. Taigi, kokie yra tie įsipareigojimai? Ir kitas klausimas, kodėl Panamos dokumentuose yra tiek daug Šveicarijos atstovų? Klausimas panui Mais. Kaip apibrieštumėte fiskalinį optimizavimą ir mokestinį sukčiavimą. Kur yra tas skirtumas tarp tų apibrėžimų? Kaip užtikrinti klientų kontrolę? Nes jūs pakankamai subtiliai įspėjote, kad negalima pažeisti privačių teisių. Aš pats, aišku, atstovauju liberalus, bet taip pat vis norėčiau atsakymo į tą klausimą, kaip išlaikyti tą pusiausvyrą tarp skaidrumo ir privačių asmens teisių. Kitas klausimas. Kągi reiškia tas protingas patarimas mokesčių srityje? ką tai reiškia. Ačiū, manau, kad ponas Manhart turėtų pradėti. Aš pabandysiu atsakyti į jūsų užduotus klausimus. Negaliu pateikti konkrečių skaičių, kiek procentų e, legalių ir kiek nelegalių failų Panamos dokumentuose. Deja, mes neturime daugiau informacijos negu jūs. Mes turim tik tai, kas e, pasirodė žiniasklaidoje. Skaičiai iš tikrųjų sudėtingas klausimas. Šveicarija, turiu pasakyti, kad e, nežinau visų detalių Šveicarijos reglamentavimo. Aš e, esu Austras, ne Šveicaras. Nors turime, aišku, kažkokių bazinių žinių apie kitas sistemas Europoje. Šveicarijoje e, pastaraisiais metais buvo patvirtintos kai kurios, patvirtinti kai kurie pakeitimai mokesčių sistemoje. Tik aš nežinau, ar tie pakeitimai jau atsispindi Panamos dokumentuose. Šveicarija, kiek žinau, daro skirtumą tarp teisinių konsultacijų viena vertus ir kita vertus e, kitos finansinės veiklos. Bet, kaip sakiau, aš nesu ekspertas šios ryties. įdomesnis, mano požiūrė, jūsų klausimas apie mm, skaidrumą ir privatumą ir skirtumą tarp šių dalykų. Man atrodo, kad yra aiškios taisyklės nustatytos Europos žmogaus teisų teismo. Aš konkrečiai kalbėčiau apie teismo sprendimą dėl Europos žmogaus teisų konvencijos 8 straipsnį. Ši konvencija yra privaloma Europos Sąjungai. Ir dar vienas neseniai patvirtintas teismo sprendimas Mišo byloje. Europos žmogaus teisų teismas ten tikrino Prancūzijos kovos su pinigų plovimu įstatymus, um, remintis um, konvencijos 8 straipsnių. Ir teismas uh, nusprendė, kad įstatymai, kas laipsnis nepažeidžiamas pagal ataskaitų teikimo nuostatas. Nes užtikrinama, kad yra užtikrinama bazinė apsauga, viskas, kas susiję su teisinėmis procedūromis, tai, kas susijęs su pačia mm, teisininkų ir klientų santykių esme. Ar kas nors dar norėtų, ką nors papildyti? Jeigu ne, tai toliau guė vardu ponas Matt Carthy. Atsiprašau. Trumpai, galbūt e, dar vienas klausimas e, dėl atsakingo konsultavimo mokesčių klausimais. Gal šiek tiek nukrypsiu. Jūs kalbate apie atsakingą mokesčių konsultavimą, taip? E, atsakingas konsultavimas tokį žodį. Aš pavartojau, e, racionalus galim irgi sakyti. Dvi pastabos. Pirmiausia, kaip matote iš dokumentų, aš dėstau ir Amsterdamo universitete tarptautinę teisę. Ir kiek prisimenu, e, švietimas, teisės ryties mokslai yra labai techniški. Gilinamasi į e, teisės e, labai konkrečius aspektus. Bet e, tai dabar šiek tiek keičiasi. Tai norėčiau, kad prisimintumėte šią pastabą. Anksčiau kalbėjusi kolegė E, kalbėjo apie tai, kad e, kalbėjo su konkrečiais ryties specialistais, kurie sako, kad jiems patinka žaisti tarsi slėpinių ar katės pelės žaidimais su atsakingomis institucijomis. Tai jeigu mes pagalvosime apie tai, kad teisininkai ilgai galvojo tik apie techninės detalės teisinių konsultacijų, kai aš kalbu apie atsakingą konsultavimą, ir kaip mūsų tinklas tai dėgia praktikoje, pasitelkus Elgesio kodeksą, tai iš tikrųjų susijęs su ta dalimi, kai techninės detalės visos atrodo tvarkingai. Bet dar reikia pasižiūrėti, kaip viskas dera, kaip viskas yra taikoma verslo aplinkoje, kaip viskas veikia plačiame kontekste, ką apie tai galvoja suinteresuotis šalis, kaip tai atitinka konkrečios bendrovės viziją. Ir tai jau yra labai sudėtingas rytis, nes iš dalies yra subjektyvi, priklauso taip pat ir nuo konkrečios šalies teisinės kultūros. Ir kai aš kalbu apie atsakingą konsultavimą, tai čia yra ta dalis, kuri seka po techninės analizės. Ir aš manau, kad mes matysime pokyčių šioje srityje. Dar paskutinė pastaba. Jeigu leisite pirmininkė, manau, kad e, nieko neįmanoma pakeisti aiškiau, e, aiškių mokesčių teisės normų ir nacionalinių, ir pasaulinių lygmenių. Tai labai svarbu. Ačiū. Toliau Matt Carthy. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas yra profesoriui Vigel. Ir susijęs su e, PVC tinklo veikla. Jūs kalbėjote apie konkrečius įstatymus mokesčių srityje. Aš norėčiau e, paklausti apie galimą interesų konfliktą, kuris galėtų kilti. Pateiksiu pavyzdį iš Airijos. Mm, PVC valdymo partneris, e, kuris teikia konsultacijas Google, Apple, Facebook, galbūt kitiems, e, konsultuojama buvo dėl, apie tai, kaip Airiją įtraukti į mokesčių vengimo strategiją, įskaitant atitinkamų struktūrų įkūrimą. Ir tas pats asmuo, mm, dirbantis PVC, dirba e, Airijoje, mm, JAV prekybos rūmuose. Ir ten taip pat yra naudojamos mm, labai sudėtingos sistemų. Ir dar tas pats asmuo atskirai teikia konsultacijas Danijos finansų e, ministro dėl mokesčių politikos. Tai Mes žinome taip pat, kokį vaidmenį PVC e vaidina ir LuxLeaks skandale. Tai kaip jūs žiūrite į jūs veiklą, nes teikiamas konsultacijos, numatant visas mokesčių sistemas. Tai aš norėčiau kad jūs paaiškintumėte, koks yra ryšys tarp PVC ir įvairių valstybių narių vyriausybių. Ar yra kažkokios gairės e, PVC tinkle apie tai, kokia konsultacija gali būti teikiama valstybėms e, narėms ir kokie poveikiai šis tinklas turėjo e, numatant ES politiką šioje srityje. jeigu tokios kompanijos kaip e, Jūsiškė padeda ar konsultuoja ir dalyvauja, kuriant tam tikras e, teisinės sistemas, tai čia galimas interesų konfliktas. Ačiū. Mm, ponas Veigal apie tai jau kalbėjo pradžioje, bet dar kartą jam galimybę pasisakyti. Ačiū pirmininkė, ačiū už klausimą. E, jūs paminėjote konkrečių mokesčių mokėtojų pavadinimus ir aš tikrai negaliu kalbėti apie konkrečius pavyzdžius, konkrečius mokesčių mokėtojus. Anksčiau kalbėdamas apie interesų konfliktą, atsakydamas į klausimą, pripažinau, kad šis klausimas yra probleminis ir turi būti sprendžiamas, bet aš manau, kad reikia atskirti interesų konfliktą, kylanti, kai didysis didieji keturi mm, tinklai teikia konsultacijas besistančioms šalims, joms kuriant sistemas mm, ir teisinės, ir administracinės. Ir atskirti visą tai nuo to dialogo, apie kurį jūs ką tik kalbėjote. Aš sakyčiau, jeigu politikos formuotojai ES valstybėse narėse, bet kurioje valstybėje narėje kalbasi su didžiojo ketvirto atstovu ar kažkokia teisinė organizacija, mes kalbam apie rimtas, rimtus santykius, rimtų institucijų, keičiamasi idėjomis ir aš manau, kad tai yra visiškai normalu. Ši diskusija jau vyko ir mūsų šalis, mano šalyje Niderlanduose ši diskusija taip pat vyko. Uh, nesinori sakyti, bet kartais valstybės tarnautai tarsi įžeidinėjami tokiu būdu tie, kurie dirba mokesčių srityje, nes tarsi daroma prielaida, kad jie nebus nešališki. Ir aš tikrai nuoširdžiai sakau, kad dialogas šioje srityje yra labai svarbus, jis turi vykti. O tie klausimai, apie kuriuos jūs kalbėjote, taip pat turi būti sprendžiami dialogo būdu. Ir dar dėl mokesčių planavimo, kuris yra vykdomas. Jūs paminėjote mm, kai kurių stambių tarptautinių bendrovių pavadinimus. Jeigu pažiūrėsite į JAV mokesčių sistemą e, šio laikinę, tai matysite, kad mm, JAV mokesčių mokėtojai turi e, daugybę iniciatyvų e, vengti mokėti tos mokesčius, kurie generu, generuojami ne JAV. Ir tai yra pripažįstama. Ir į tai turi būti atsižvelgta reformuojant mokesčių sistemą. Taigi iš tikrųjų teisėkuros institucijoms taip pat e, tenka svarbus vaidmuo. Dar pirmininkė, aš minėjau Google, Apple ir Facebook. Uh, Aš manau, kad e, jeigu jūs vadinate šios įmonės mokesčių mokėtojais, tai čia per daug gražiai apie jas atsiliepiate. Mm, bet e, iš tikrųjų, mm, kai aš kalbu apie interesų konfliktą, tai kalbu apie tas įmonės, kurios teikia konsultacijas ir kompanijoms, ir vyriausybėms. Na, aš nežinau konkrečių faktų, kuriuos jūs turite galvoje, tai negaliu ir atsakyti konkrečiai. Kągi mes Tęsime savo diskusiją toliau žaliųjų vardu paskaldžiu hau. Ačiū pirmininkė. Man šiek tiek e, nesmagu, nes iš tiesų klausydamasis e, susidariau tokį įspūdį kaip ir kolega Mišelis. Aš nesu nei kairysis, nei liberalas, bet e, susidaro įspūdis tarsi viskas yra labai gerai kad viskas pasaulis tobulas, kad atsakomybės pasiskiršysios tarp vienų, tarp kitų ir advokatai negal, neturi ką savo prikišti, bankai taip pat daro puikų darbą, viskas atrodo gražu, tačiau pažvelgus giliau matome, kad šimtai tūkstančiai milijardų pradingsta, nėra už ką finansuoti ligoninių, žmonės miršta, nes e, teroristai yra finansuojami per įvairias finansinės, e, įvairias finansinės schemas, o pre, ginklų prekiautojai ir toliau klesti. O jie tai gali padaryti tik tai dėl to, kad e, jūs jiems padedate yra visos tos struktūros, kaip ir Panama struktūros, kurios prisideda prie tų nelegalių veiksmų. Yra Price, Waterhouse, Coopers ir kiti, kurie Prancūzijoje išlaiko monopolį ir kovoja dėl to monopolių, o ateja bankai tik tai tuos nusikaltelių pinigus uh, perkelia iš vienos vietos į kitą. Aš tiesiog norėčiau, kad jūs, ponė Manart, mums paaiškintumėt, kokios yra tos advokatų etinės kodekso taisyklės, kurios pasiteisina ir kurių nereikia nei keisti, nei daryti naujų taisyklių. Tai yra jūsų atsakymas į ketvirtą mūsų klausimą. Penktojų klausimų mes bandome įsiaiškinti, kiekgi buvo e, numatyta e, ir įvykdyta, taikyta bausmių. Kiek aš žinau, ne vienos. Tai kaip jūs mums galite tvirtinti, kad teisės aktai pasiteisina, o tuo pat metu, kiek jums žinoma, nėra taikomos sankcijos. Arba dėl to, kad tos taisyklės yra blogos arba tiesiog jūs neturite atsakymų į mūsų užduotus klausimus. Ačiū pirmininkai, kad vis dėlto leidote užduoti klausimą. Aš supratau, man jūs niekad neturite laiko. Ne, ne, naip tol. Net ir Miš, ponas Mišelis turėjo tiek pat laiko, kiek ir jūs užduoti klausimą. Kągi, sunku atsakyti jūsų klausimą, nes e, ir pas klausimas buvo pakankamai ilgas. Yra tie elgesio kodeksai, kuriame numatytos etinės taisyklės, kurių laikosi uh, mūsų specialistai. Deja, kaip jūs teisingai pastebėjote, Europos lygių nėra tiek daug nuteistų teisininkų. Ir tai nėra įmanoma padaryti. Pagaliau mes ir patys bandome uh, surasti statistinių duomenų, tą darėme ilgus metus, bet tokius statistinius duomenis turėtų mums teikti nacionalinės institucijos. Būtų labai gerai iš tokių nacionalinių institucijų tą informaciją gauti, kad ją gautų teisininkų asociacijos. Nes viena vertus galime imti įstatymus, juos reikia keisti. Mums taip pat reikia informacijos apie tai, kas įvyko, kokia yra padėtis, situacija, norint ją gerinti. O dabar apie etikos taisyklės, tai mes esame saistomi įstatymą. Ir tikrai niekad nesimsime nelegalios veiklos nekarta teisininkai bandė signalizuoti, informuoti, kur kas yra negerai. Buvo imtasi priemonių, efektyvių priemonių. Jeigu žvelgsime į Panamos skandalą, tai kiek mums žinoma, kol kas nebuvo imtasi jokių procedūrų po Panamos dokumentų atskleidimo. Bet kokiu matymu ma, mes manome, kad e, teisės aktai pasiteisina. Ačiū toliau Davidas Koburnas. Ačiū, aš norėčiau pratesti pono Mišel klausimą man susidarė įspūdis, kad bankams viskas yra labai gerai, nieko blogo čia nėra, tačiau aš bandžiau paaiškinti, kad yra tikrai milijonai sandorių, kurie yra kompleksiški, sudėtiniai, regioniniai ir yra labai daug e, duomenų ir kitasik trūksta ekspertų. Todėl man labai svarbu palaikyti tą dialogą su politikais, su teisės aktų kuriejais, teisininkais ir dėl to man šitie klausimai yra labai patinka ir norėčiau, kad tokie klausimai tęstusi. Ačiū toliau Davidas Koburnas. Ačiū pirmininkė. Labai įdomu klausytis jūsų pasisakymų. Štai net ir vietos prekybos centras yra tyrimas už pinigų plovimą. Tai vyksta mano rinkiminė apylinkėje. Taigi yra individai, kompanijos ir jos yra tyrimos dėl pinigų plovimo. Mes čia kalbame apie teroristus, bet jie naudojasi gerokai kitokiais metodais. Tai yra islamų bankinė sistema ir jos visiškai neįmanoma susekti. Kur kas paprasčiau atsekti įprastą mums pažįstamą bankinę sistemą, o ne islamo bankų sistemą. Na, kaip ten bebūtų, pinigų plovimas tapo tikrą pramonę, nes bankų mokesčiai, o kartu ir pelnas didėja. Kaip galima būtų sumažinti bankų sandorių mokesčius ir sumažinti jų pelną ir ištraukti tą mokestį, tuos pinigus iš šešėlių. Na, šitas klausimas yra geras. Kai, buvo, kai kalbėjau apie prekybos centrus, aš turėjau menyje tos pirmus įstatymus dėl pinigų plovimo, kurie buvo priimti. Ir Tiesiog tuomet e, buvo 96 metai, kuomet buvo renkamos įmonės, kurių apyvarta buvo didžiausia, tai buvo paprastas faktorius. Tuo tarpu dabar visai yra kitokie instrumentai, mes galime gerokai tikslingiau pasirinkti tyriamus subjektus ir nekvaršinti galvos dėl prekybos centrų. Iš tiesų, jūs teisingai pastebėjote, kad yra lėšos. E, Tai yra tam tikros sąnaudos už šią veiklą. Ir mano supratimu, e, daryti verslą, ypač finansų sektoriai, irgi yra teisėtas e, lūkestis. Dėkoju toliau Barbara Kapel, ENF frakcija. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems prelegentams, buvo labai įdomu jūsų klausytis. Mano pirmas klausimas yra Vim Maisiui. Jūs sakėte, kad teisinės taisyklės yra labai svarbios bankų funkcionavimui. Tačiau yra tam tikro netikrumo, kai kalbama apie juodąjį sąrašą. mes nepatvirtinome mokesčių rojų juodojo sąrašo, nes manome, kad to nereikia. Maltos finansų ministras davė interviu, kuriame jisai patvirtino, kad trūko bendradarbiavimo tarp Panamos ir Maltos pareigūnų. Komisijos narys Moskovisi lankėsi komitete gruodžio mėnesį ir išsakė nuomonę, kad reikia taikyti sankcijas ir taip pat sankcijas tarpininkams. Kaip elgtis su bankais, kai yra tas netikrumo pavojus rizika? Ar reikėtų tvirtinti kažkokias e, atitinkamas nuostatas? O kitas klausimas ponui Manhat. Jūs sakėte, kad teisininkas privalo pažinti savo klientą. Viską reikia patikrinti, sukontroliuoti. Įsigaliojus kovos su pinigų plovimu direktyvai yra reikalavimas patikrinti visus klientus ir nesvarbu, kokia būtų vykdoma jų veikla. Todėl kaip įvertinti finansinio sandorio poveikį. Ir taip pat ar jūs e, manote, kad toksai išsamus patikrinimas gali turėti e, poveikio žmogaus teisėms. Turiu omenyje žmogaus teisų konvenciją. Jau yra 28 po 12 ir e, dar liko šeši kalbėtojai. Ačiū. Teisinis neiškumas yra vienas iš dalykų, apie kurį aš kalbėjau, ir tai viena iš rimčiausių problemų. Aš negaliu labai daug komentuoti apie tai, kokios diskusijos vyksta tarp valstybių narių. Aš suprantu, kad tai yra sudėtinga, nes valstybių narių interesai skiriasi. Bet tai, apie ką jūs kalbėjote, yra iš tiesų realybės atspindys. E, pažiūrėkime, e, kas bus, jeigu ir toliau valstybės bus įtraukiamas juodosius šaršus. Greičiausia, bankai laikysis tokių reikalavimų, žinoma, tada verslo uh, E, kaštai išauks ir gali būti, kad e, dalis e, verslo turės būti tiesiog nutraukta, bet pažiūrėkime, kas dedasi kapitalo rinkoje. Ten, kur teisės reikalavimų nėra laikomasi, atsiranda silpnų institucijų ir atsiranda tokių verslininkų, kurie uždarbiauja per palūkanų normas tarptautinėse rinkose. Ačiū. Toliau ponas Manhart. Aš norėjau atsakyti angliškai. Nors galėčiau kalbėti ir apie Austriją. Panašu, <clears throat> kad e, įstatymų laikymosi kaštai yra nemaži ir sunku apibriežti, kas juos turi dengti. Austrijoje mes sakome, kad reikia sukurti taisyklės, kurios leistų apibriežti, kam tie mokesčiai bus paskirti. Ir dabar mes savo advokato asociacijai pradam galvoti, kaip turėtų tie kaštai būti reguliuojami. Uh, Žiūrėsim, kokiu bus pasiekta rezultatų. E, operatyvinės išlaidos yra brangios, būtent todėl, kad reikia prieigos prie domenų bazės, o domenų bazės nepaprastai daug kainuoja. Ir vėlgi mūsų advokato asociacija bando susidėrėti e, kad būtų sukurta finansiškai reali sistema, kad ją net paprastas teisininkas galėtų atlaikyti. Ačiū toliau profesorius Vail, kuris nieko nenori pridurti. Tada dar geriau. Toliau. Liudek Nydemajer. Labai ačiū, ačiū, kad atėjot. Paminėsiu tai, kas jau buvo anksčiau pakartota. E, šiek tiek skiriasi pirmoji kalbėtojų grupė ir antroji kalbėtojų grupė. Pirmojoje grupėje mes girdėjome rimtų išvadų apie e, tai, kas dedasi šioje srityje, o jūsų interpretacija pasik, išklausius. Atrodo, kad viskas yra tvarkoj. Mes nieko čia pirštais nenorim badyti, norime tik tai pakeisti padėtį, pagerinti padėtį. Blogai yra tai, kad e, e susidarė prastos valdysenos e, e, padariniai. Ir matome, kas atsitiko, kai buvo blogai gyvendami įstatymai, kai E, verslas rutuliuojusi savo ruoštų. Taigi labai trumpai, ką jūs galėtumėt padaryti savo profesinėje veikloje, kad e, padėtis pagerėtų. Ačiū, kas e, pradės. Uh, Ponas Mayer, aš nesakiau, kad viskas yra gerai, bet aš savo pareiškime labai aiškiai pasakiau, kad reikia iškių taisyklių, todėl aš galiu pasakyti, kad tikiu uh, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija, bet taip pat mes tikimės, kad bus ES pasiektas naujas susitarimas, kuris apibrieš mūsų veiklos taisyklės aiškiau ir tiksliau. Toliau ponas e, Firmstin. Firmstin. Aš manau, kad tai yra labai geras klausimas, kurį turime atsakyti. Man atrodo, kad neužtenka tik paukščiukų sudėti. Neužtenka uh, E, surinkti pasų ar sąskaitų e, raštų. Tai nepadės nieko išaiškinti. Junktinėje karalystėje visuomenė yra suinteresuota to, kad būtų investuojama į teisininkų e, rengimą pinigų plovimo srityje, kad mes galėtume išsiaiškinti, kada tik atsiranda kas nors įtartino, žiūrime, ar struktūra ne per daug sudėtinga. Norime, kad būtų smegenys pajungtos bandant išsiaiškinti, ko trūksta. Žiūrint iš Junktinės karalystės perspektyvos, trūksta kol kas vadinamųjų pašto dėžučių įmonių kontrolės ir informacija apie įmonės nėra dar reguliuojama. Ir kaip aš suprantu Panamos problemą, tai ją sukėlė pašto dėžučių įmonių egzistavimas, o ne kas kitas. Um. Taip. Aš įsivaizduoju, kad ir aš Pakartosiu tai, ką ponas Meis anksčiau jau sakė. Atsakysiu į e, profesorius Palan e, šyrit išsakytas mintis apie naują susitarimą ir apie tai, kad visos susijusios pusės turi pripažinti, jog problema egzistuoja. Reikia pabrėžti, kad problemų išlieka labai daug ir aš nesutinku su profesoriu Palan, kad jis šyrit sakė, mes klausėm jos diskusijos. Uh, esu, nesutinku su viskuo, ką jis pasakė, bet šiuo atveju aš sutinku, kad čia problema egzistuoja ir aš tikrai tikiuosi, kad jums dabar nesusidarė įspūdis, kad mes nematom tų problemų. Ką aš noriu pasakyti, jeigu pasitelksime čia e, tribūnoje sėdinčių organizacijų atstovus, e, tolesnė diskusija, kad išsiaiškintume, kur glūdi rimtieji klausimai, rimtosios problemos ir kaip mes galime sistemą optimaliai išnaudoti, tai mes suformuosime galingą alijansą ir galėsime suformuoti naują susitarimą, kuris bus tikrai naudingas. Galiu pakartoti tai, ką jau šįryt girdėjome, daugiau reguliavimo neatneš sprendimo. Mes turime galvoti apie tai, kaip efektyviau dirbti, kad įgyvenintume šio teisės akto tikslus. Ačiū už tokį išaiškinimą. Pone Leozija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš girdėjau, kaip jūs prašėte, kad mes sukurtume aiškius ir veiksmingus fiskalinius teisės aktus. Bet lygiai taip pat jūs bandėte apginti savo elgesio kodeksą. Turiu pasakyti, pas, kad pastaruoju metu jūs e, aiškiai matėte, kaip funkcionuoja mokesčių vengimo mechanizmai. Ir atrodo, kad jūs dabar daugiau pastangų skiriate tam, kaip išpešti iš dabartinės teisės sistemos naudos, negu uh, kažką kito padaryti. Šiandien jūs kalbėjote apie tai, kad teisės aktai fiskalinėje srityje turi būti keičiami, gerinami, kad būtų užkirstas kelias mokesčių vengimui. Be to, minėjote, kad reikia sukurti tam tikras informatorių skatinimo sistemas. Uh, kad e, problemos būtų išryškinamos, apie jas būtų informuojama. E, ha, profesorė Harrington per pirmąją diskusijos dalį apie tai kalbėjo, tai ir viena iš pagrindinių priemonių, kuri leis kovoti veiksmingai su mokesčių vengimu. E, klausimą galėčiau pateikti ponui Vygel, nes jūs mano kolegai sakėte, kad yra sukurtas Elgesio kodeksas, kuriuo yra skatinami jūsų darbuotojai informuoti apie problemas. O mano klausimas būtų toks. LuxLeaks atveju žinote, kad uh, buvo sukilęs nemažas skandalas ir dėl to parlamente buvo pradėta, mūsų parlamente buvo pradėta diskutuoti būtent apie mokesčių vengimą. LuxLeaks atveju akivaizdžiai išriškėjo faktai, kurie uh, negalėtų būti apibriešti kaip nelegalūs, bet vis tik tai jie yra probleminiai, ypač stengiantis užtikrinti mokesčių mokėjimo pusiausvyrą. Uh, uh, iš Waterprice uh, uh, Coopers įmonės uh, perspektyvas žiūrint, kaip būtų galima sutvarkyti signalizavimo, informavimo sistemą ir kaip gali būti, uh, kad po uh, LuxLeaks jūsų įmoniai uh, buvo iškelta nemažai abejonių dėl informatorių skatinimo ir apsaugos. Koks jūsų nuomonė yra e, informatorių e, tikrasis vaidmuo? Ką jūs patartumėte Europos parlamentui, kuriant Europos e, informavimo sistemą ar jos reguliavimo sistemą? Aš manau, kad šiuo požiūriu mes galėsime geriau apginti visų interesus. Trumpai prašau atsakyti. Labai klaustai kalbėsiu, ponė pirmininkė, ačiū už klausimą. Dėl informatorių aš jau atsakiau e, jūsų kolegai, kad nesu pats kompetitingiausias atsakyti šį klausimą, galiu tik pakartoti tai. Jūsų klausimas iš esmės yra susijęs su mokesčių planavimu. Jeigu pažvelgtumėm į Europos komisijos darbą, Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos darbą, Elgesio kodekso darbo grupės veiklą, galėtume pasakyti, kad didžioji dalis tarptautinių mokesčių struktūrų yra e, viešas, jos yra žinomas visiems ir EBPO ėmėsi priemonių, kad šios sistemos nuoseklumas būtų apsaugotas. Mes jau anksčiau kalbėjome kad e, apie tai kaip tik dabar, tuo klausimu kaip tik dabar yra dirbama. Jūsgi žinote, kad politikos kuriejai ir tarptautinių organizacijų sprendimų prieimėjai turi pakankamai informacijos apie egzistuojančias struktūras. Jeigu viena ar kita struktūra yra nepriimtina, tada reikia keisti įstatymus, taisyklės. Tačiau šiandienos realybė yra tokia, kad gana dažnai valstybės viena su kita konkuruoja e, mokesčių sistemomis. Ir aš manau, kad čia jūs galite suvaidinti svarbu vaidmenį. Ačiū. Aš e, e, dabar jau nebedaug laiko turiu, todėl pateiksiu glaustą klausimą. Klausimas ponui Manhart, jūsų atsakymuose raštu įdomi parašyta. CCCB atžvilgių kilo problemų net informuoti apie įtartinus veiksmus pagal uh, kovos su pinigų plovimu direktyvą. Ir ar jums, jeigu jums atskleis informacija taip sudėtinga jūsų teisininkams, ar jūs e, galite uždrausti savo teisininkams neteikti tokios informacijos ir tada tarsi palengvėtų slaptumo užtikrinimas. Last, last Nelabai supratau, ką Jūs klausėte, sako kalbėtojas. Jeigu Jums atskleis informaciją, tai problematiška, ar Jūs ragintumėt įstatymų kuriejus drausti uh, teisininkams uh, teikti konsultacijas apie mokesčių vengimą? Trumpas atsakymas būtų toks, aš jau šiandien nekartą sakiau, akivaizdu, kad tais, kuo taisyklės lengvesnės, tuo lengvesnis mūsų darbas. Jeigu įstatymų prieimėjai priims aiškės taisyklės, mums kasdienėme darbe bus lengviau. Aš kalbu ir apie teisininkus, ir apie apskaitininkus, ir apie visas kitas profesijas, kurios teikia patarimus ir konsultacijas. Todėl aš raginu jūs aiškiai rašyti įstatymus. Ja, viel, vielen Dank. Äh, wir haben jetzt noch drei. Ačiū, dar liko trys žmonės norintys pasakyti spontaniškai. Vieną minutę klausimui, vieną minutę atsakymui. Ana Gomeš. Vieną minutę Anai bus sudėtinga. Jeigu e, elgesio laikymasis yra toks sudėtingas teisininkams ir tam tikroms teisės įmonėms, ar sutinkate, kad skaidrumas ir registrai e, pelningų savininkų Taip pat įmonių ir patikos fondų registras e, yra minimalu tai, kas e, e, tam, kad užtikrintume jūsų profesijos e, saugumą. Ponas Brimson. Brimson. E, mes žinom, kad bendra standartų registravimo sistema e, bus taikoma ir mums, tik didelė diskusija yra ta, ar tie registrai bus vieši ar ne iš jungtinės karalystės perspektyvos žiūrint, e, iškil sunkumų, nes tų patikos fondų yra 10 ar 15 milijonų ir jeigu mes visus tuos eilinius piliečius turėsime suregistruoti ir viešai, turbūt iškreipsime realybę. Reikia sukurti aiškių taisyklių, kurios būtų veiksmingos, bet tos taisyklės turi būti naudingos ir civiliniai teisiai, ir papročių teisiai e, visos ES struktūros vargu ar turėtų būti traktuojamos vienodai. Labai trumpai atsakysiu taip, bet pasinaudokime skaitmeninio pasaulio galimybėmis. Um, well, just, just mention... Noriu paminėti tik štai, kad taip. Jūsų klausimą galėčiau sakyti taip. Labai ilgą laiką EBF reikalauja, kad būtų skatinamas e, pelningų savininkų registras, informacija apie juos. Toliau, Bernd Lukė. Labai trumpas klausimas. Ponui Veigel. <clears throat> Kai komisija rengė visų prie, mokesčių prieglopščių e, sąrašus, ar PricewaterhouseCoopers Cooper laisvanoriškai deklaruotų, kad e, nenori e, palikti savo veikloje e, šiame sąraše įtrauktų valstybių ar jurisdikcijų. Aš nesu kompetitingas atsakyti tokį klausimą. Labai daug su tuo yra susiję įvairių peripetijų. Kitaip pasakysiu, e, gali būti, kad tame sąryše būtų valstybių, su kuriomis mes vykdome teisėtas verslo operacijas ir klientai prašo mūsų profesionalių konsultantų paramos. Būtų labai sudėtinga pasakyti, kad uh, PricewaterhouseCoopers tokių klientų, Cooper, tokių klientų atsisako. Bet e, atsakyti į jūsų klausimą tiksliai man dabar būtų labai sudėtinga. Ačiū. Ir pats paskutinis klausimas kolegai. Ponas Tagis Gargijon. It's obvious for me that we are in front of a very major issue, a global problem Are... Mes kalbam apie globalę problemą. Jau net galėčiau sakyti, kad stovim prie labirinto, o mes kaip teisės aktų kuriejai turim pripažinti, kad reikia kažką pakeisti, kad padėtis pagerėtų. Aš nenoriu pasakyti, kad man nesusidarė įspūdis, kad man sudarė įspūdis, kad neužtenka žinių ar kvalifikacijos. Aš nenoriu pasakyti, kad prieš mus sėdi žmonės, kurie negalėtų ištobulinti taktikos, kurią reikia dabar keisti. Taigi mano klausimas būtų labai aiškus. Kiekvienoje turbūt valstybėje yra priimtas įstatymas, leidžiantis bet kuriam asmeniui įsteigti įmonę nenurodant steigėjo pavardės. Ar toks dalykas yra racionalus, ar tai galime pagrysti? Ar yra kitų priežasčių, negu tik sistemos manipuliavimas tokiams įmonėms įsteigti, kad mokesčių išvengtum? Jeigu matot, kokiu priežasčiu, pasakykit man, kad mes galėtume aiškiau suprasti, kas yra geriau žmonėms. Niemand das beantworten? Who? Ar gal kas nors galėtų pabandyti atsakyti klausimą? Ačiū labai už klausimą. Aš nesu čia, kad kažką kritikuočiau. Ir turbūt netoks jau mano būdas. Bet e, klausimą suprantu. Bent jau tuose valstybėse, kurias aš pažįstu, negalima įsteigti įmonės, jeigu nėra įvardinta, kas jas teigia. Aš manau, kad kiti tribūnai sėdintys antikvai pritars. Nagi dabar dėkoju visiems už tai, kad atėjote. 12.46 viršijo mums skirtą laiką daugiau negu 15 minučių. Mes nežinom tos įmonės pavadinimo, tokių dalykų egzistuoja, yra įsteigiama tokių įmonių be steigėjų pavardės. Jūs turbūt žinot, kokia yra struktūra. Tai čia pradant diskusiją apie tai, kas yra pelningas savininkas. Kodėl toks dalykas egzistuoja? Mano klausimas būtų toks. Kodėl taip yra? Our... Už salės durų galėsit aptarti tą klausimą neoficialiai. Labai ačiū. Dėkuoju visiems kalbėjusiesiems. Girdėjom labai daug naudingų atsakymų. Klausimų išlieka dar labai daug, bet dėkuoju abiems. E, vis, grupėms diskusijų dalyvių. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Kitas posėdis ketvirtadienį 11.